Good morning. Labas rytas. Man atrodo, kad mes galėtume jau dabar pradėti mūsų posėdį, jau pakankamai susirinko narių. Taip. Taip, taip, pradedame darbą. Šiandien mes svarstysime peticijas susijusias su ekonomika ir pinigų politika, užimtumu, transportu ir aplinka. Štai tokias peticijas šiandien svarstysime. Taip, dėkoju, Margaret, svarstysime taip pat ir peticiją susijusią su gyvūnų gerove. Peticijų autoriai pateiks peticijas tokiais klausimais. 5, 11, 12, 14, 17 ir 15. Taip pat bus e, pristatytos e, prezentacijos e, darbo tvarkės punktų 14 ir 17. Šiandien kalbėsime net ir apie organizuotą nusikalstamumą ir gyvybę, gyvenimo kokybę pakrantės regionuose. Daugiau nieko nenoriu pasakyti, ar jūs pritarite darbo atvarkės projektui? Pone Bulant, prašau. Merci, Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš norėčiau jūsų paprašyti, kad mes galėtumėme uh, uh, taip pat svarstyti ir peticijas dėl vaikų teisės, taip kaip buvo numatyta. Mes šiame e, komitete šiandien svarstysime klausimus susijusius su Vokietija ir kairiomis kitomis šalimis. Aš nesuprantu, kodėl Vokietija buvo išbraukta iš sąrašo, kai kitos šalis liko jame peticijų autoriai atvyko pas mus šiandien ir todėl aš norėčiau paklausti, paprašyti, kad šie klausimai būtų įtraukti į mūsų darbo tvarkius projektą, taip kaip tai ir buvo numatyta iš anksto. Sure had... Auken, aš tiesiog norėčiau Jums uh, priminti, kad uh, mes uh, turėsime videokonferenciją su peticija, kuri bus, peticijos, kuri bus svarstama, svarstant 13 punktą autoriumi. Šis klausimas yra labai aktualus Danijoje ir šiandien e, Danijos televizija rodas vieną laidą ir aš tikiuosi, kad mes galėsime ją taip pat pamatyti. Think, usual, we Na, kaip visuomet, mes e, pabandysime prisijungti per internetą. Taip, be abejo. We don't have What? The web streaming? We don't have a, we don't... Mes neturime vaizdo įrašo, apie kurį kalbėjo kolegė. Jūs turėjote galvoje peticijos autoriaus uh, vaizdo įrašą, bet mes jo neturime. Gerai, gerai, tuomet aš turėsiu išsiaiškinti, kas vyksta, sako ponia Auken. Dėl pono Būlando pasiūlymo. Jūs tam pritarėte jo pasiūlymui? Prašau, ponė. Jetzt, dass äh, jeder Abgeordnete einen Antrag stellen kann und äh, eine Abstimmung beantragen. Be abejo, kiekvienas komiteto narys gali paprašyti, äh, ką nors keisti darbo tvarkėje. Bet man kyla gal naivus klausimas, kur mes galėsime įdėti tą papildomą klausimą. Gal jisai turėtų uh, būti svarstomas po 23 punkto. Kaip Jūs įsivaizduojate, mes galėtume įtraukti tą klausimą mūsų darbo tvarkę? Šiandienos darbo tvarkės projektas yra labai įtemptas ir labai sunku būtų įtraukti papildomus punktus į šį dokumentą. Na, gal, nebent gal 23 punktas tai galėtų būti. Bet bet kuriuo atveju, man atrodo, kad reikėtų gal balsuoti dėl šio pasiūlymo. Aš tiesiog norėjau atkreipti pirmininkės dėmesį į tai, kad šiuo metu ką nors dar įtraukti į darbo tvarkę bus labai sudėtinga. Na, dėl uh, Peter Jan praktinio pobūdžio klausimo norėčiau pasakyti, kad uh, kadangi darbo tvarkę mes pakeitėme ganėtinai vėlai, todėl kad kovo pabaigoje ir dabar buvo du posėdžiai. Mes ne visas peticijas įtraukėme. E, teoriškai vietos dar kitai e, peticijai būtų. Galbūt po pietų galėtume diskutuoti apie tą peticiją. Na, vienintelis dalykas tai, kad nebus to komitetų atstovų, bet vis dėlto jeigu kompetitingi asmenys yra, Briuselėje daugiau kliučių tokioms diskusijoms nebūtų. Na, galbūt politinio pobūdžio būtų kliučių, jeigu, tarkim, dėl Bulan pasiūlymo visi balsuotų neigiamai. Taigi, balsuokite e, dėl ponio, pono Bulan pasiūlymo pasiūlymo pakeisti darbo atverkę ir įtraukti taip pat ir peticiją dėl Jugendamt. Ir matau, kad balsuojate už. Taigi, sutarėme, kad po pietinės sesijos pabaigoje aptarsime 23 punktų būtent e, šį pasiūlymą. Taigi, tiek dėl darbo atvarkės. Patvirtiname darbo atvarkę, dabar periname prie antrojo punkto posėdžio protokolo tvirtinimas. Mes patvirtinti turime vasaro 10-11 dienos dienų posėdžio posėdžių protokolus. Jeigu nėra prieštaravimų, mes patvirtiname tuos protokolus. Ponas Bulant. Ne, iš tikrųjų, tai nėra dėl protokolo. Jūs kalbėjote apie kalendorių, man kyla klausimas dėl jo. Man kyla klausimas, ar piliečių iniciatyva dėl gyvūnų e, testavimo norėčiau paklausti, ar taip pat bus peticija analizuojama ir dėl šios temos. It's on the uh, coordinator's agenda for today. Taip, tai numatyta koordinatorių posėdėje šiandien. yes, we are yeah. hearing. Do you mean the what? Wait, the hearing on the initiative One of Us? Yes, okay, we are going to discuss. Taip, mes diskutuosime šiandieną apie tai šiandienos koordinatorių posėdžio metu. Sorry, Mr. Bulan, you asked about... Uh, Pone Bulan, jūs klausite apie gyvūnų panaudojimą, gyvų gyvūnų panaudojimą testuose. Understood. So, on vivisection we, uh, we have not yet received any information. We... Mes negavome informacijos dėl šios temos ir klausimas bus suorganizuotas balandžio 10. Uh, Taigi, taip pat reikės dar palaukti informacijos ir dėl kitų iniciatyvų. Na, dėl protokolo daugiau komentarų nebūtų tikriausiai. Taigi mes patvirtiname protokolą dėl e, trečio darbo atvirkės punktų. E, buvo jums išplatinta, e, išplatinti priedai prie pirmininkės pranešimų. Taip pat išplatinsime priedus ir prie šio posėdžio protokolo. Dėl ketvirtos, ketvirto punkto turiu paminėti tik iniciatyva One of Us. So we can go to item five. Taigi galime pereiti prie penkto darbo tarkis punkto. Uh, petition from Ioannis Mar Peticija, kurią pateikė Joanis Marinopolos.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 που, δεν συνέβη, που έχει συνέβη στα, που κρατούσαν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και δεν... Aš kalbu piliečių, kurie turi įsigiję obligacijų ir nesutinka su procedūra, kuri nustatyta toms obligacijoms išpirkti. Kaip atsitiko taip, kad e, paprasti piliečiai prisipirko Graikijos obligacijų 2009 metų pradžioj, kada E, antrailių paskolų krizė jau buvo prasidėjusi JAV ir Europoje. E, Graikijoje prasidėjo kampanija raginanti piliečius pirkti Graikijos valstybės obligacijas, sakydama, kad daug saugiau investuoti į valstybės obligacijas, negu kad, negu kad į banko e, priemonės, kurių saugumą garantuoja valstybė, tačiau iki tam tikros ribos. Taigi e, buvo raginama įsigyti obligacijas tam tikram laikui e, ir paskui e, atsimti sutaupytus pinigus, nemokant jokių palūkanų. Taigi 15 tūkstančių ar daugiau piliečių įsigijo tokių obligacijų. Graikijos valstybės skolos agentūra iš tikrųjų tokį dokumentą paskelbė, aš esu jums jį pateikęs. E, piliečiai, kurie pasirenka taupyti tokiu būdu, paprastai yra labai konservatyvių pažiūrų, Na, o dabar a, paaiškėja, kad tų delegacijų vertė, delegacijų, kurių terminas e, nuo 3 iki 5 metų, e, kad jų vertė buvo nukirpta 53,4 procentais. E, antra vertus, išsitėse jų terminas, tai reiškia, kad daugelis žmonių tiesiog e, nesugebės išgyventi kitokio laiko. E, nukentėjo žmonės, yra nemažai žmonių, kurie jau nusižudė, dar daugiau žmonės e, patyrė didelių nepatogumų, jiems teko labai susiveršti diržus, karpom sveikatos, viešosios sveikatos paslaugų teikimas ir iš esmės, kas įvyko, tai įvyko tuo turto konfiskavimas. Tai aiški privačių investuotojų diskriminacija. E, tie, kas investavo į subankrutavusius e, privačius bankus, kol kas nieko nėra praradę. O teisė į nuosavybę, į turtą yra viena iš esminių ES teisių. Taigi pažeista teisė į privačią nuosavybę, e, ši teisė yra įrašyta taip pat ir į Lisabonos sutartį. E, Obligacijas labai aiškiai yra turtas Taigi, kas atsitiko? Graikijos vyriausybė puikiai žino, kas atsitiko. Pradžioje norėjo padaryti išlygą privatiems investitoriams. 2012 m. vasario 24 dieną valdžios e, atstovai e, paskelbė dokumentą, kuriame sakoma, kad tokių e, obligacijų valdytojai turėtų galimybę pasinaudoti išlygą ir nepatekti į e, obligacijų vertės sumažinimo kampaniją, tačiau Eurogrupė ir trejetukas e, e, po 2012 metų gruodžio mėnesio sustikimo pareiškė. Okay. E, kad e, tokia išimtis negalima ir e, Eurogrupė per poną Junkerį privertė Graikijos vyriausybę nedaryti tokios išimties. Tai matosi, iš e, Graikijos e, vyriausybės e, laišką, kuris buvo parengtas kelios dienos po to, kai įvyko trejetuko posėdis ir kuriame nu, numatyta, kad tokių obligacijų turėtojams nebus taikomas jokios kompensacijos. Taigi, net ir netiesiogiai nėra jokių kompensacijų fiziniams asmenims. Tačiau yra ir dar vienas diskriminavimo elementas. 46 e, įstatymas, išleistas 2012 metais, e, teigia, kad visos organizacijos gali padaryti išimtį apsaugodamos uh, Ehm, vertiminių popierių vertės sumažėjimą, taikydami išlygas e, jų e, mokamam pelno mokesčiui. Taigi privačių bankų e, klientai buvo apsaugoti, e, tuo tarpu obligacijų turėtojai nukentėjo e, ir nebuvo padaryta skirtumo iš vienos pusės tarp organizacijų ir tarp fizinių asmenų. E, kągi e, valstybė sutaupė vieną milijardą eurų, bet tas milijardas nenuėjo mūsų šalies augimui skatinti. E, tiesiog tas milijonas sugriovė Europos piliečių pasitikėjimą, pasitikėjimą Europos teisynų, pasitikėjimą e, valstybėmis narėmis ir pačia sąjunga. Ir galų gale Atradome 60 milijardų, sumažindami e, vertybinių popierių kainą, bet e, privatus investuotojai daugiau niekada nebepasitikės e, valstybės vertybiniais popieriais ir nebepirks obligacijų. Tai ateityje galės daryti tik tai spekuliantai, tokie kaip Sorošas ir kiti. Taigi nukentėjo visi geri žmonės, kurie e, pasitikėdami e, valstybės gera valia buvo įsigiję valstybės obligacijų. Taigi 15 tūkstančių šeimų, 1500 e, žmonių dabar gyvena baisiam skurde. Dėl to, kas atsitiko, aš norėčiau, kad jūs pasmerktume Eurogrupės ir kitų ES agentūrų bei Graikijos vyriausybės veiksmus. Uh, prašome, kad Europos parlamentas priimtų rezoliuciją raginančią gražinti tai, kas buvo prarasta, e, taikančią procedūrą, kuri yra visiškai nepriimtinai. Taip pat prašome, kad jūs užtikrintumėte e, apsaugą žmonėms, kad jie ateityje nenukentėtų nuo tokių vertybinių popierių vertės sumažinimų. Dėkui. Dabar pana Šmit iš komisijos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad e, komisija žino problemas, e, kurios kilo nedideliems e, bankų klientams, indėlininkams dėl obligacijų vertės sumažinimo. Tačiau reikia pasakyti, da, kad Graikijoje iki krizės e, jau kaupėsi didelis skolų kalnas. Ir kada e, antrinių paskolų krizė užklupo Europą, tai reiškia, kad Graikija e, susidūrė su padėtimi, kai nebegalėjo aptarnauti savo valstybės skolos. Noriu pasakyti, kad e, privataus sektoriaus įtraukimo, sprendimo įgyvendinimo tvarka pagal antrąją paramos Graikijai programą e, buvo Graikijos vyriausybės prerogatyva. Ir e, tiesą sakant, e, ta programa e, palieti ne vien tik tai privačius investuotojus, bet ir kitus investuotojus. Buvo tiesiog neįmanoma nustatyti, kurio, kurio, kurias iš tų obligacijų turėjo įsigiję privatus investuotojai, o kurie instituciniai investuotojai, kadangi tai buvo perleidžiamos obligacijos daugiau kaip 85 procentai e, obligacijų turėtųjų e, priėmė siūloma obligacijų išpirkimą prieš buvo nusiteikę tik 5,3 procentai. Todėl e, tai reiškia, kad buvo laikomasi Graikijos priimto įstatymo dėl 66 procentų vertės e, gražinimo. E, tai buvo taikoma ne tik tai obligacijams, kurios e, buvo įsigy, laikomos Graikijoje, bet taip pat ir užsienyje turimoms obligacijoms. Kai buvo e, keičiamos obligacijas 15 procentų grinaisiais, 31 procentas e, buvo e, pakeistas naujomis Graikijos obligacijomis išleistomis 30 metų laikotarpiai. Ir taip pat buvo išleisti sertifikatai, kurie susiję tai su Graikijos ekonomikos pagerėjimu. E, tad tiek iš mano pusės, aš tik tai išdėščiau e, esminius faktus. E, komisijos, sakim, žiūrint, eina kalba apie priemonę, kuri buvo įvykdyta pagal Graikijos įstatymus ir todėl turėtų būti vertinama atsižvelgiant į Graikijos teisę ir į Graikijos Konstituciją. E, galima mm, e, galvoti, ar nebuvo pažeistas pagrindinės teisės, e, reikia į tai žiūrėti Graikijos kontekste. Komisija gali konstatuoti, kad šiuo atveju Europos teisė nebuvo pažeista. Todėl peticijos autoriui norėtume pasiūlyti kreiptis su savo prašymu į Graikijos teisminės institucijas. Pirmininkė, ponas Ilvrakos dabar. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα σημαντικό. Ačiū pirmininkė. Šis klausimas yra nepaprastai svarbus. Ir labai aktualus šiandienos Graikijoje. Mes kalbame apie 15 tūkstančių šeimų. Tai yra daugiau nei 150 tūkstančių žmonių, ir šie žmonės priklauso viduriniai klasai. Tai reiškia, kad tai yra pakankamai pažeidžiama grupė žmonių, kurie patikėjo savo pinigus Graikijos vyriausybei ir po to nukentėjo dėl iškilosios e, vyriausybės skolos krizės. Šie žmonės nėra spekuliantai, jie net nėra investuotojai. jie tiesiog investavo pinigus į Graikijos vyriausybę. Ir Graikijos vyriausybė turėtų rūpintis tiek savo piliečių, tiek ES piliečių interesais, rūpintis tuo, kad jie galėtų ją pasitikėti. Kaip jau paaiškino ponas Marinopolis, šiuo metu egzistuoja dvi svarbios problemos. Pirmiausia, buvo atliktas taip vadinamasis apkarpimas, remiantis bankroto įstatymu. Kitaip tariant, jeigu mes įsivaizduosime, kad valstybė bankrutavo ir kad reikia ieš... kažką daryti ir reikia ieškoti kompromiso, tuomet kompromisas turėtų būti pagrystas tarptautinėmis taisyklėmis. O kokios tai yra taisyklės? Labai paprastos. Pagal šias taisyklės privalu yra atskirti valstybės skolą nuo bet kokių kitų skolų. Tai reiškia, reikia skirti valstybės skolą nuo privačių investuotojų skolų. Nes, kaip žinia, Graikijos vyriausybė buvo skolinga ir kitoms valstybėms. Ir šios atvejus reikia atskirti ir taikyti skirtingas taisyklės. Pagal bankruoto įstatymą būtina taip elgtis. Dar Napoleono kodekse buvo įtvirtinta šitą įsiklę. Na kągi, kaip jau bandžiau paaiškinti, norint ką nors sumažinti, norint sutaupyti, Graikijos piliečių ar Vokietijos piliečių investuoti pinigai į vyriausybės skolą turėtų būti turėtų, bu, turėtų būti traktuojami kaip privačių asmenų skola ir jai reikia taikyti atitinkamas taisyklės. Jau paminėta buvo, buvo pasakyta, apie 80 procentų, bet tai nebuvo 80 procentų visų privačių investuotojų. Tai buvo 80 procentų privačių įmonių. Ir po to tos įmonės gavo mokestinės lengvatas, kurių privatus investuotojai negavo. Antras veiksnys yra tai, kad 80 procentų Tarp šių 80 procentų kreditorių taip pat buvo ir Graikijos bankai, kurie buvo dekapitali, dekapitalizuoti, kurių kapitalo struktūra buvo pertvarkyta, taikant uh, atitinkamą programą, koregavimo programą. Ir tas vadinamasis trejetas, kuriame beje dirba Europos komisija, dalyvavo šiame procese. Buvo padarytas vertėjas apkarpimas, bet po to, kai kas iš investuotojų gavo, atgavo tuos pinigus per kitas programas. O juk mes kalbame vis apie tą pačią Graikijos vyriausybės skolą, kuri nesumažėjo. Tačiau privatus investuotojai nieko negavo. Tai reiškia, kad e, pažeidžiamas yra lygių galimybių, lygių teisų visiems principas. Jau minėjau, kad e, kiti investuotojai, tai yra juridiniai asmenės, gavo mokestinės lengvatas, o privatus investuotojai nieko negavo. ES teigia ginanti žmogaus teisės visame pasaulyje, o juk mes čia ir kalbame apie pasaulio, žmogaus teisės. Kai kalbame apie Siriją, apie Afriką, tenai mums labai rūpi žmogaus teisų pažydimai, tačiau mes nieko nedarome, kai tokios teisės pažydinėjamos yra ES. Tai yra dvigubų standartų taikymas. Ar bus visais reikia elgtis vienodai, visiškai netinkama, kad mūsų sąjunga turi tokią politiką, kurią matome dabar. Didžioji dauguma iš tų 15 tūkstančių šeimų, kurios e, investavo į vyriausybės obligacijas, nusprendė pirkti tas obligacijas jau prasidėjus kriziai. 2009 metais Graikijos vyriausybė uh, laidavo už e, tas obligacijas. Tos obligacijos buvo įsigytos jau po to, kai prasidėjo krizė, dėl to, kad obligacijos turėjo valstybės garantiją. Ir žmonės tikėjosi, kad jie atgaus ir investuotą vertę ir numatytas palūkanas, jeigu tokios būtų. Ir jau tuomet mes žinojome, kad, kad aplinkybės pasikeitė ir žinojome, kokia buvo situacija. Ir Graikijos vyriausybė, net ir žinodama apie krizę, suteikė žmonėms galimybę pirkti savo obligacijas. O vėliau ta pati ir Graikijos vyriausybė ir ES susitarė dėl to, kad Graikijos vyriausybė turi būti leista atsisakyti savo įsipareigojimų dėl tų obligacijų. Panašiai buvo padaryti beje ir Kiprė. Ir dabar obligacijų turėtojai net neturi teisės apskūsti tokio sprendimo. O tarptautinio arbitražo centras, į kurį beje gali kreiptis instituciniai investuotojai, yra neprieinamas privatiems investuotojams. Postava bankas kreipėsi į teismą. Ir tas bankas kreipėsi į tarptautinį arbitražą Ir dabar jis reikalauja iš Graikijos vyriausybės e, e, kompensacijos. Tačiau į arbitražą negali kreiptis e, privatus fiziniai asmenys. Todėl aš manau, kad mes šiandien negalime patvirtinti sprendimo, kurio esmė būtų tokia. ES piliečiai gali prarasti savo pinigus ir niekas negali jų apginti. Todėl aš noriu paraginti visus kolegas labai atidžiai išnagrinėti šį klausimą, nepamirštant, kad mes kalbame apie nedidelius Graikijos vyriausybės obligacijų turėtojus. Nepamirškint, tarp, tarp jų yra ne tik Graikijos piliečių, Šis klausimas turėtų būti svarstomas ir toliau, tam, kad mūsų komitetas laukdamas tarptautinių, atitinkamų tarptautinių institucijų sprendimo, paliktų savo galimybę priimti sprendimą vėliau, nes toks sprendimas bus kur kas atsakingesnės Mes suprantame, kas įvyko, bet turime vis tiek pasvarstyti apie tai, kaip galėtume padėti tiems investuotojams. Pavyzdžiui, Graikijos vyriausybė niekaip nekovojo su mokesčių vengimu. Fiziniai asmenys ir, beje, juridiniai asmenys, vairios bendrovės, yra skolingo 60 milijardų eurų Graikijos vyriausybei. Ir Graikijos vyriausybė visiškai nieko nedaro tam, kad atgautų tos klausimas. Taigi aš prašau e, dar nepriimti galtinio sprendimo dėl šios peticijos. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad kalbame apie labai svarbę problemą, kuri daug ką parodo. Aš turiu pasakyti, kad e, visada piktinuosi išklausęs komisijos pasisakymų. E, tikrai esu piktas. 15 e, tūkstančių šeimų pateko į dramatišką padėtį. E, virš 12 tūkstančių tų žmonių yra įsigiję obligacijų, kurių vertė nesiekia 100 tūkstančių. Kitaip sakant, bankai turėtų garantuoti, kad jiems tie pinigai būtų gražinti, todėl komisija čia neteisi. Dėl Graikijos valstybės skolos susidaro įspūdis, kad e, euro grupė, Graikijos vyriausybė ir Europos komisija tiesiog kaltina tuos 15 tūkstančių žmonių už tai, kad jie tarsi yra atsakingi už Graikijos valstybės skolą, už tai, kad Graikijos e, vyriausybė pritariant e, Europos komisijai netinkamai elgesi visus tuos metus ir tarsi už tai dėl to yra kalti paprasti žmonės. Dabar tie žmonės neatgavo nei savo pinigų, nei gali pasinaudoti E, minimaliomis sveikatos apsaugos paslaugomis. E, kas kaltas, kad 2 milijonai žmonių negali gauti elementarių sveikatos apsaugos paslaugų? Kas kaltas, kad jau gal 15 žmonių nusižudė? E, manau, kad bandoma paslėpti galvą smėlyje. Komisija sako kalta Graikijos vyriausybė, vyriausybė sako kalta Europos komisija, visada kaltas kažkas kitas. O padėtis aiški. Komisija veikia gindama didžiojo kapitalo interesus. Visa kita tiesiog nesąmonė, nesąmonė, todėl kad kadangi Graikija yra eurozonos narė, ir e, Graikijos e, ministrai yra pasakę, kad apie padėtį Europos komisija nieko nežinojo. <clears throat> Buvo pasakyta, kad e, iš pat pradžios buvo pasakyta, kad obligacijos, jeigu jų vertė neviršė 100 tūkstančių, bus saugios, o paskui pakeitė savo nuomonę. Tokie yra faktai. Komisijos atstovas sakė, nieko nežinau, nieko padaryti negaliu. Noriu jį informuoti, vakar Graikijos parlamente buvo sutarta dėl a, dokumento, kuris teigia, kad Graikijos a, vyriausybė galės parduoti už mažesnę kainą tas obligacijas, kurias supirko iš privačių bankų. Ką tai reiškia? Vyriausybė praras milijonus. Tai yra rekapitalizacijos rezultatas. Kodėl komisija neįsikiša ir nesustabdo vyriausybės? Ne. E, jie siunčia sveikinimus ateinams e, dėl tokio įstatymo prieimimo. Tad kodėl negalėtume priimti įstatymą, kuris sakytų, kad visi privatūs e, investuotojai, kurie yra nusipirkę obligacijų už mažesnį, už 100 tūkstančių ar už 100 tūkstančių atgaus visus savo pinigus. E, komisija sako, kad iš 100 e, tūkstančių eurų, iš, iš tūkstančio eurų jie dabar atgaus tik tai 470 eurų kitaip sakant, 53,5 procentų ir tai įvyks po 30 metų. Tokia situacija yra nepriimtina. Dėkui. Thank you. So. Ja. Dėkoju. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Und, äh, es ist natürlich ein. Äh Ačiū. Šis klausimas yra iš tikrųjų keblus. kokiu veiksmu galima imtis socialinės krizės akivaizdoje. Dabar būtent mes galime išmatuoti, kokia yra mūsų demokratija ir reikia nuspręsti, kaip įveikti šią krizę. Suprantu visus tuos argumentus, kurie buvo pateikti. Visgi komisija minėjo, kad jau buvo tam tikros gairės E, pateiktos ir taip pat kilo e, nemokumo rizika ir dėl to reikėjo priimti tam tikras priemonės nacionaliniu lygiu. Jeigu gerai supratau komisijos atstovą, komisijos atstovas taip pat minėjo, ir kaip visos tos priemonės bus įgyvendintos, atsižvelgiant ir į socialinės kompetencijas bet kaip tai bus įgyvendinta, turi nuspręsti pati Graikijos vyriausybė. Tai yra, tai taikytina ir vertės apkarpimo atveju. Taigi reikėtų pasakyti, kad, na, aš sutinku su tais, kurie kalbėjo prieš mane, taip reikia apie tai kalbėti, nes toks vertės sumažinimas toks e, yra įmanomas, skolos sumažinimas yra įmanomas tik jeigu bus atsižvelgta į atsakomybę, jeigu atsakomybę prisijims visa visuomenė. Žinoma, nenoriu kištis į kiekvienos valstybės reikalus, bet e, mano manimu šiuo atveju maži kreditoriai turėtų būti kitaip traktuojami negu kad didelės įstaigos. Uh, to tikrai reikia. Vis dėlto komisija minėjo, kad Graikijos vyriausybė turėjo spręsti šį klausimą, o vis dėlto tie, kurie kalbėjo prieš mane, minėjo, kad tai nebuvo padaryta, kad vis, visais buvo elgiamasi netinkamai. Taigi, atsižvelgiant į šį klausimą, reikėtų kreiptis ir į Graikijos vyriausybę, vyriausybę ir paklausti, kodėl nebuvo imtasi kitų priemonių. Uh, Kaip jau minėjau, 90-aisiais metais mes sujungėme abi Vokietijos dalis ir taip išvengėme bankroto. Taigi aš suprantu, kokių problemų kyla. Vis dėlto teisingumas bus pasiektas, tik jeigu pamirš, nebus pamirštas ir socialinis komponentas. Na ir komisija sako, kad vis dėlto šis metodas nebuvo tinkamai vykdomas vis dėlto komisijos kritikuoti, vien tik komisijos kritikuoti negaliu. Taigi komisija, kodėl Graikija pasitelkusi socialinį komponentą nesprendė šio klausimo? Toks um, būtų man kylantis klausimas. Aš sutinku, kad reikėtų kreiptis į Graikijos mediaciją, reikėtų kreiptis į Graikijos peticijų komitetą ir paklausti, kaip klausimas sprendė Graikija ir kaip e, elgėsi su mažais kreditoriais ir mažais investuotojais. To reikėtų paklausti Graikijos vyriausybės. Ačiū. Peticija Peticijos pateikėjai žodis viena minutė. Απόψη μας κυρίες και κύριοι είναι ότι... Πόνος ir ponai, mes manome, kad nebuvo pasitelkta procedūra, per kurią 50 tūkstančių mažų obligacijų turėtojų turėjo 2 milijardus obligacijų. Ir į šią procedūrą mes įtraukėme taip pat ir institucinius e, investuotojus, kurie turėjo 200 e, milijonų milijardų obligacijų ir taip nukentėjo tie maži e, obligacijų turėtojai. Ir taip su žmonėmis Europoje elgtis ne, negalima. Tarp jų buvo ir 65 metus turinčių žmonių, kurie 30 metų dirbo ir taip paskui prarado savo pinigus. Ir negalime sakyti, kad bus atleisti nuo kažkokių mokesčių maži e, investuotojai, o po to komisija įsikiša ir tvarką pakeičia. Ir po to antrą nakties Graikija priima kažkokį sprendimą. Negalima priversti Graikijos vyriausybės daryti to, ką ji turėjo daryti. Ir po to po dviejų metų su mumis vis dar taip pat elgiamasi. Mes siuntinėjame nuo vienos mens prie kito. Graikija sako, kreipkitės į komisiją, komisija sako, kreipkitės į Graikiją. Tai yra nesakingas elgesys neatsakingas elgesys prieš piliečius, mes turime prisijimti atsakomybę ir kartu su Graikijos vyriausybė mums reikia pagalbos. Reikia pagalbos paprastiems žmonėms, todėl kad jais neturi žaisti bankai. Reikia pabaigti šią, nustoti taikyti tą praktiką. Ačiū. Affermazione forte ma piena. Na tai yra stiprus pasisakymas, bet tikrai jam galiu pritarti. Ir manau, kad reikia tikrai pritarti visi, visų prašymui palikti atvirą šią peticiją, susisiekti su nacionalinėmis institucijomis, su vyriausybė, kompetitingu ministru ir taip pat manau, kad reikia kreiptis ir į mūsų homologišką atstovą, tai yra komisija, kuri uh, E, ėmėsi veiksmų šioje srityje. Taip pat manau, kad Europoje būtų galima dar suformuluoti ir prašymą pateikti papildomų paaiškinimų ir juos, šiuos prašymus pateikti kompetitingam komisarui. Ir taip pat būtų galima paprašyti informacijos ir iš institucijų, iš trejo to institucijų. Jeigu tam pritartumėte, baigiame E, dis, diskusijas dėl šių įgaliojimų sekretoriatui. Ir dabar perėsime prie kitos peticijos, kurią pateikė Vokietijos pilietis e, dėl smulkiųjų investuotojų turimų Graikijos vyriausybės obligacijų vertės mažinimo. Šio e, atstovo, e, šio peticijos pateikėjo nėra, taigi dabar suteiksiu žodį ponui Šmitui iš komisijos. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, es geht ja im Kern bei dieser Petition um die gleiche Problematik wie bei der vorangegangenen. Iš esmės, ši peticija yra susijusi su, pačiu, su ta pačia problema, apie kurią ką tik kalbėjome, svarstydami ankstesnę peticiją. Todėl aš manau, kad aš tik galiu priminti jums tai, ką aš aiškinu, kai svarstėme penktą punktą. punktą. Mes pateikėme savo paaiškinimą raštu. Aš nežinau, ar jūs laiku gavote tą komisijos paaiškinimą. Ir aš manau, kad e, aš galiu tik tai pakartoti tai, ką aš sakiau, kai svarsime penktą, penktą dar patrauks punktą. Tiesiog galiu pridurti, kad e, šioje peticijoje kalbama apie tai, kiek yra užtikrintos pagrindinės teisės ES lygmenių. Ir aš norėčiau priminti jo pagrindinių teisių hardiją yra taikoma tik tai tiems veiksmams, kurių imasi Europos Sąjunga. Jie netaikoma nacionaliniams, nacionaliniams teisės aktams. Ir todėl mes manome, kad čia nebuvo pažįsta Europos Sąjungos pagrindinių teisų hartija. Pone Jar. Ačiū. Komisija visiškai teisingai pasakė, kad šešto peticija iš esmės yra susijusi su uh, problemomis, apie kurias kalbėjome, kai svarstėme penktąją peticiją. Ir atsakymas todėl turėtų būti labai panašus. Ir mano pozicija lieka tokia pat. Aš manau, kad labai lengva yra sakyti, kad Briuselis neturėtų kištis į visus reikalus labai dažnai mus kritikuoja už tai, kad ES kišasi visur, kur tik įmanoma, nepasidama subsidiarumo principo. Šiuo atveju aš manau, kad pakanka pasakyti, kad taip iš tikrųjų problema buvo labai rimta, reikėjo mažinti da, obligacijų vertę, bet kai kalbame apie socialinę šių klausimų dimenciją, tai čia viskas turėtų būti palikta nacionaliniams teismams. Žinome, kad valstybės narise egzistuoja skirtingos tradicijos, skirtinga praktika ir nacionalinės institucijos kur kas geriau gali atsižvelgti iš šios nacionalinius ypatumus nei ES. Mums reikia be abejo išsiaiškinti, kaip Graikijos vyriausybė elgesi, nes vertės sumažymą galima buvo atlikti įvairiais būdais ir tam, kad visuomenė neprieštarautų obligacijų vertės mažinimui, jį atliekant reikės žvelgti į socialinius e, jo aspektus. Ir iš esmės apie tai yra ta peticija. Kolegos Graikijoje mano, kad jie yra diskriminuojami ir jie yra susirūpinę dėl to, kad tokia situacija gali paskatinti visuomenės nepasitenkinimą. Bet iš esmės, jei pažvelgsime į e, tai, kas įvyko, manau, būtų visiškai teisinga teikti, jog viską reikia palikti, reikia palikti Graikijos valdžios atstovams, Graikijos institucijoms. Kolegos e, e, Graikijoje sako, kad Graikijos vyriausybė iš pradžių turėjo dar šiek tiek manevro laisvės, tačiau trejetas uh, sugriežtino sąlygas ir dėl to ji neturėjo kitos galimybės, neturėjo galimybės elgtis kitaip. Pane Selefranka, ačiū pirmininkė. Aš pritariu visiškai ponui Jarui ir manau, kad mes neturėtume dar priimti sprendimo dėl šios peticijos. Dėl tų pačių priežasčių, kurias išdėšiu, kas varsime penktąjį darbo tarkės punktą. O dabar norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė kolega. Čia mes kalbame apie operacijas su obligacijomis. Šie dokumentai būtent taip ir vadinami tarptautinėje praktikoje - obligacijos. Ir tas obligacijas gali pirkti bet kokie investuotojai visame pasaulyje, nes obligacijomis yra prekiaujama vertybinių popierių biržoje. Todėl obligacija yra investicinis produktas. Ir Graikijos piliečiai, apie kuriuos mes kalbame, nėra spekuliantai. Tai nėra žmonės, kurie uh, e, turėtume kažkokių tai ketinimų, nu, kreipiasi į vertybinių popierių biržą ir atlieka kažkokias neaiškias operacijas. Ne, jie investavo savo pinigus į vyriausybės obligacijas, tikėdamiesi atgauti jų vertę. Uh, Panašiai elgėsi ir kitų šalių piliečiai, gal net ir tas Vokietijos pilietis, kuris patikė šią peticiją. Aš manau, kad mums reikia suderinti taisyklės, pagal kurias mes žinotumėme, kaip elgtis su vyriausybės skolomis visoje Europos Sąjungoje. Šis klausimas nėra su, uh, E, neturėtų rūpėti vien Graikijos vyriausybei, jis turėtų rūpėti ir Europos komisijai. Turime išsiaiškinti, koks teisinės pagrindas turėtų būti taikomas, bet, kok, bet e, kokiems obligacijų vertės, vertės mažinimams ateityje. Tai gali būti aktualu visoms valstybėms narėms – Taip, yra tam tikrų nacionalinių patumų, negalime apie juos pamiršti. Ir mes nenorime prieštarauti subsidiarumo principui. Tačiau mes, ES, privalome surasti būdą spręsti šias problemas. Tai yra būtina. Ir būtina surasti būtent Europ... sprendimą Europos lygmenių. Tokią sprendimą, kuris po to atsirastų mūsų teisinė. Todėl aš manau, kad mes dar negalime primti sprendimą dėl šios peticijos. Uh, Ir mes turėtume pagalvoti ne vien apie tai, ką toliau turėtų daryti Graikijos vyriausybė, bet ir apie tai, ar komisija neturėtų pateikti bendras taisyklės, pagal kurias bus e, ateityje atliekami obligacijų vertės mažinimai. Mes turėjome Barnie direktyvą ir turime, kad turėti kažką panašaus, e, kažkokį panašų dokumentą, kuris būtų tenkomas e, vyriausybės obligacijoms. Ponas Angurakis. Pane pirminkė, šis klausimas yra labai rimtas, dar rimtesnis nei ankstesnis, dėl to, kad čia kalbame apie piliečius, kurie nėra susiję su Graikija. Tai nėra Graikijos piliečiai, tai reiškia, kad jie yra dar labiau diskriminuojami. Komisijos atstovas sakė, kad čia nėra jokio ES teisės pažeidimo, todėl ES komisija negali kištis. Aš norėčiau paklausti komisijos atstovo. Ar jūsų nestebina tai, kad peticiją pateikė smulkieji obligacijų turėtojai, stambieji investuotojai neapskundė atlikto obligacijų vertės sumažinimo. Kodėl taip įvyko? Ogi todėl, kad jie visiškai dėl to nenukentėjo. Kai kas taip pat kalbėjo ir apie subsidiarumą. Aš pasisakau už tai, kad Graikija pasitrauktų iš Europos Sąjungos. Bet jeigu dabar jūs pradėjote diskusiją apie subsidiarumą, aš norėčiau jums pasakyti štai ką. Tai, kas įvyko, nėra tiesiog vienkartinis kažkoks Graikijos vyriausybės veiksmas, kuris yra susijęs vien su Graikija. Tai nėra da, sprendimas, kuris palies tik tai uh, kai kurias mūsų salas. Ne. Jūs puikiai suprantate, kad ir jų, ir nacionaliniai parlamentai, ir Europos parlamentas jau ilgą laiką kalba apie Graikiją, apie tai, kas vyksta Graikijoje. Taigi negalime teikti, kad mes tik dabar sužinojome apie visas šias problemas. Be abejo, Graikijos vyriausybė kaltė yra akivaizdi, tačiau prižiūrėdama ir teikdama, veiks, tai, kas vyksta Graikijoje ir teikdama nurodymus Europos komisija ir beje Europos parlamentas prisidėjo prie šios problemos. Mes svarstėme Graikijos vyriausybės skolą tikrai ne kartą. Todėl šis klausimas turėtų rūpėti visai Europos Sąjungai, nes mes čia kalbame apie galių pusiausvirą Europos Sąjungoje. Todėl negalime priimti sprendimo dėl šios peticijos. Mūsų komitetas turėtų apginti smulkiuosius investuotojus, nes stambiai investuotojai, kaip minėjau, dėl obligacijų vertės mažymo tikrai nieko neprarado. Ačiū. Manau, kad jeigu kolegos neprieštaraus, ši, su šia peticija būtų galima elgtis kaip ir su ankstesnė. Tai yra, galbūt galima dėl abiejų šių peticijų kreiptis į nacionalinius ir supranacionalinius atstovus. Taigi, mes kreipsimės į Europos institucijas ir į nacionalinės institucijas. Na, o dabar perėsiu prie septintosios peticijos. Atsipraš, atsiprašo pirmininkė. Buvo paprašyta sukeisti darbo atvarkę. Ir anksčiau aptarti aštuntąjį darbo atvarkės punktą. Manau, kad tam prieštaravimų nebūtų. Dėl, dėl septintojo punkto nėra e, peticijos pateikėjų. Taigi dabar aštuntasis darbo turkės punktas. E, peticijos, peticija, kurią pateikė Lenkijos pilietis Rafal e, Dabrovskis e, dėl kelio Vie Karpatija tiesimo buvo, surenks, buvo pateikta 31 parašas. Dabar žodis ponui Poreva. Mojej prośby o zamianę. Ačiū. Dėkoju už tai, kad sutikote sukeisti šiuos darbo tvarkės punktus. Man teks išvažiuoti po pietą. Aš pasisakau e, Lenkijos piliečio Rafael Dombrovski vardu. Jo peticija yra susijusi su kelio vie Karpatija tiesimu. Ponas e, Dombrovskis sako, kad e, Jis yra 53 metų amžiaus, Lenkijos pilietis, vedęs, e, turi dukrą, gyvena e, Lenkijos pietryčiuose. E, Stalova Vola gyvenvietėje, kur gyvena 76 tūkstančiai žmonių. Tai, taip sakant, vienos pramonės šakos miestas, jis išaugo visų pirma plešintis plieno pramoniai. E, kažkada plieno lydimo įmonėje dirbo 22 tūkstančiai žmonių iš e, maždaug 74 tūkstančių miestelio gyventojų. Po to dauguma gamybos e, išsikėlė į kitas Lenkijos vietovės ir e, tokie miesteliai kaip Stalova Vola liko menkai išvystyti. <clears throat> e, to e, įtaka užimtumo lygioj e, galimybėj pasinaudoti moderniomis technologijomis e, buvo labai neigiama. Tas pats pasakytina ir apie galimybę naudotis įvairiomis paslaugomis tame tarpe ir sveikatos paslaugomis. Iš pradžioj buvo e, manoma, kad Via Karpatija e, nuo Bielistoko miesto turėtų keliauti link Slovakijos, o paskui dalis e, to kelio išsiskirtų. E, e, viena atšaka nueitų į Turkiją, kita į Graikijos uostus. Bet aš norėčiau sustelti į Vie Karpatiją kelio lenkiškąją atkarpą. E, Lenkijoje e, Ši atkarpa turėtų tęsti 683 km, eiti per Podlaskę, Mazovietskę, Liubelskę ir Karpatskę regionus, eiti per labai svarbius regioninius centrus, e, tokius e, miestus kaip e, Belistokas ir Gžešuvas. Vija Karpatija kerta labai svarbę Lenkijos dalį kurioje sukūrėmi 22 procentai Lenkijos BVP. Jeigu pažvelgsite į skaičius, tai galite suprasti, kad tai labai svarbus makro regionas. Tačiau teritoriškai, socialiai, sanglaudas požiūrių jis nėra labai gerai išvystytas, todėl transporto ryšių aspektai mano regionui yra labai svarbus. Tam pritarė daugelis Lenkijos ekspertų. Tokie transporto maršrutai prisidėtų prie investicijų mūsų regione ir paskatintų šio Lenkijos regiono ekonominę plėtrą. E, Pastarėjai politiniai įvykiai Ukrainoje šia prasme taip pat negali būti ignoruojami. Mes e, suprantame, kad jie turi tam tikrą poveikį, todėl būtina užtikrinti, kad e, svarbios transporto sąsajos gerai funkcionuos, kad pavyzdžiui iš Ukrainos į Lenkiją bus, būtų galima greitai susisiekti. Tai svarbu ir mūsų saugumui, e, jeigu mes norime būti stiprus, e, turime panaikinti susiskaldymą civilizaciniu požiūriu, turime apskritai prisidėti prie vystimosi visoje Europoje. Todėl aš tikiuosi, kad Vie Karpatija projektas bus tinkamai įgyvendintas ir pastarnaus kaip geriausias pavyzdys, kaip galima eliminuoti Europoje esančius susiskirstymus. A, ačiū komisijos vardu Stefan Vakė. Good morning, dear honorable members. E, labas rytas, gerbimiai komiteto nariai. Pasakysiu, ką komisija galvoja apie šią peticiją. E, turiu pasakyti, kad e, neseniai yra patvirtintos ES gairės dėl TNT projektų plėtros Komisija taip pat e, parengė e, sanglaudos politikos e, mechanizmo gairės, kurios taip pat yra glaudžiai susijusios su TNT tinklo plėtra. Šis tinklas jau daugelį metų yra vystomas, konsultuojantis su valstybėmis narėmis, tame tarpe ir su Lenkija. Naujasis TNT tinklas apims labai platų e, geležinkelių ir sausumos kelių tinklą, kuris užtikrins e, iki 2050 metų gerą susiekimą e, ir užtikrins gerus ryšius, transporto ryšius tarp ES valstybių sostinių, uostų, ir svarbiausių ekonomikos punktų. Kalbant apie Vie Karpatiją kelią, e, jis yra e, įtrauktas į e, tentį numatomų plėtrai projektų sąrašą ir e, gali būti finansuojamas iš struktūrinių fondų arba iš ES infrastruktūros plėtros priemonės. E, taigi, Via Karpatija būtų paskutinė atkarpa, kuri jungtų Lenkiją su Lietuva ir, žinoma, mes e, lauksime Lenkijos vyriausybės paraiškos e, E, šio etapo finansavimui. Dėl e, kitų atkarpų e, galima tikėtis paramos iš sanglaudos fondų. Jūs žinote, kad būtent Lenkijos vyriausybė atsakinga už tokių projektų uh, parengimą ir paraiškų teikimą ir jį, būtent e, Lenkijos vyriausybė turi apsispręsti, ar jį taip ir darys. Komisija neturi jokių prieštaravimų tam, kad tokie projektai būtų e, parengti ir kad tokios paraiškos būtų pateiktos. Reikia pasakyti, kad e, paskutinė atkarpa, vadinamoji S8, E, atkarpa mm, e, buvo susidūrusi su problemomis e, dėl aplinkosaugos sumetimų. Pastaruoju metu Lenkijos vyriausybė pasirinko kitus sprendimų būdus, kurie komisijos nuomonė yra priimtini. Tiek. Yes, the petitioner for a reply, one minute only. Okay, thank you very much. Galimybė peticijos autoriams atsakyti vieną minutę. Dėkoju už paaiškinimus, ačiū už e, Europos komisijos atstovo pateiktus argumentus. Aš e, pats esu Europos parlamento narys, dirbu e, regionės plėtros komitete, žinau, kad ir jame daug kartų šios problemos yra svarstytos. Aš sutinku, kad Vie Karpatija e, visada e, yra prisimenama, kai kalbama apie transporto plėtrą Europoje. Tačiau, kai kalbame apie pagrindinę jos atkarpą. Tuo tarpu, kai visos kitos e, savo svarbą nėra tokios svarbios. Tad e, mums rūpėtų, kad komisija imtųsi veiksmų, kurie reikalingi e, esminiams e, tinklo elementams privesti prie Vie Karpatiją. Ir tai galbūt suteiktų galimybę šį projektą įgyvendinti iki 2030 metų, o ne 2050. Taigi, ponas Poreba pateikė konkretų prašymą komisijai. Ar komisija galėtų atsakyti? Ačiū, pirmininkė. dėl šio klausimo. Ar tas trečia įeina į bendrąjį ar į pagrindinį tinklą? Buvo nuspręsta, kad iki 2023 metų jis būtų įtrauktas į e, bendrąjį tinklą ir mes lauksime peržiūros 2023 metais ir tuomet e, pažiūrėsime, ar Lenkijos vyriausybė paprašys dar kitą dalį įtraukti į Core Network. Kaip jau minėjau, viena dalis yra įtraukta į pagrindinį tinklą, bet ne visa ji ten yra, kita yra bendrajame tinkle. Taigi, tam, kad atsakytume į piliečių prašymus mes peticijų komitetas galime palikti atvirą šią peticiją ir pasižymėti, kad reikėtų sekti, ką siūlys nacionalinės institucijos Europos komisijai, Net kom, nes komisija jau yra linkusi sureaguoti į piliečių prašymus. Taigi ši peticija lieka atvira, jeigu kolega pore, poreba sutinka ir jeigu sutinka kiti kolegos. Bet šiuo metu nėra jokios konkrečios iniciatyvos iš mūsų komiteto pusės. Pone Poreba, prašau paskutinis žodis. Norėčiau padėkoti poniai pirmininkiai už pasiūlymą, bet jeigu galiu dar vieną pasiūlymą norėčiau pateikti. Ar nebūtų galima pasvarstyti apie galimybę, kad mūsų peticijų komitetas galėtų kreiptis į Europos komisiją Arba galbūt būtų galima netgi atlikti vizitą Lenkijoje dėl Via Karpatija, nes mums šis klausimas yra labai svarbus. Aš žinau, kad e, atsivertų daug e, galimybių prie rytinės ES sienos, jeigu vystysime šį projektą, taip pat ir tvarioji plėtra ten būtų tikrai vykdoma Via Karpatija tikrai prisidėtų prie šios Europos dalies vystimuose. Taigi, mums šis klausimas yra labai svarbus ir manau, kad e, šis regionas, šis projektas galėtų būti pavyzdys ateities e, plėtrai vystimuisi. Pirmininkė, Pone Pareba, kadangi tai yra paskutinis posėdis, taip pat ir kadencija baigėsi, mes galime įtraukti jūsų pasiūlymą, taip pat galime įtraukti ir pasiūlymą suorganizuoti tyriamąją misiją tam, kad komisija taip pat susipažintų su situacija vietoje ir kad būtų geriau informuota apie situaciją, kad galėtų imtis tinkamų veiksmų, jeigu bus pateiktas prašymas iš Lenkijos vyriausybės. Na ir į visą tai turėtų atsižvelgti kitos kadencijos komitetas. Taigi dėkoju visiems ir dabar persime, grįšime prie septinto punkto. Dvi peticijos bus analizuomos kartu. E, jas pateikė Ispanijos piliečiai. E, dėl taupimo priemonių kurios taikomos Ispanijos valstybės tarnautojams. Nėra peticijos pateikėjų ir šias dvi peticijas pristatys ponas Dimitrijos Dimitrijų komisija. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Ispanijos peticijų pateikėjai kritikuoja tam tikras nuostatas Ispanijos e, teisėje, e, kritikuoja konkrečias nuostatas. Pavyzdžiui, Ispanijos karaliaus e, dekretą, kuris buvo paskelbtas 2012 m. Liepos 13 e, d. Komisija negali E, kontroliuoti, kaip yra taikomos šios nuostatos ir ar atitinkama mm, Ispanijos teisės aktų e, atitinkami reikalavimai, tai mes galime tik įvertinti, ar yra nepažeidžiama pagrindinių teisių e, hartija. 51 straipsnėje e, teigiama, kad jos nuostatos skirtos es institucijoms ir valstybėms narėms tik tais atvejais, kai šios įgyvendina ES teisę. Peticijos yra remiasi yra dėl Ispanijos nacionalinių institucijų aktų. E, The Spanish law constitutes an application or implementation of, of union laws. The... Ir komisija išanalizavo nuostatas šio dekreto, Ispanijos dekreto ir taip pat remiantis ir ES direktyvomis ir buvo padaryta išvada, kad nėra ES teisės akto, kuris yra susijęs su šiuo dekretu. Trumpai pristatysiu dekreto nuostatas. Juo yra norima reglamentuoti valstybės tarnautojų, tarnautojams taikomo išmokų sistemą 2012 e, metams kalėdinės išmokos buvo reglamentuojamos ir taip pat sustabdomi tam tikri kolektyviniai susitarimai, kurie buvo taikomi tarnautojams. Ir komisija padarė išvadas, kad nėra jokių ES teisės aktų, kurios reglamentuotų šias rytis. Pavyzdžiui, nėra ES teisės aktų dėl atlyginimo nes sutartyje teigiama, kad ji netaikoma atlyginimui. Išvada, kaip išvada, galėčiau pasakyti, kad komisija nustatė, kad ES teisė nėra pažeidžiama, nei nėra pažeidžiama pagrindinių ES teisės teisų hartija ir norėtų paraginti peticijos pateikėjus kreiptis į nacionalinius teismus, į konstitucinį teismą. Ir jau buvo kreiptasi į panašius teismus, tarkim, Portugalijoje ir Graikijoje kur konstituciniai teismai ir valstybės taryba, tarkim, Graikijoje nustatė, kad e, tam tikros nacionalinės nuostatos e, pažeidė konstitucijas. Ačiū. Ačiū, ponas Turgais. Dėkuoju, pirmininkė, norėčiau priminti, kad koordinatorių posėdėje kai kurie koordinatoriai, kai kurių frakcijų atstovai paprašė, kad e, ši tema būtų pristatyta ir darbo atverkėje. Ir pažiūrėkime, kiek koordinatorių yra šiame posėdėje. Jau priminėjau ir komisija, kokia yra situacija. Tai yra, komisija nėra kompetitinga šiuo klausimu, bet pirmininkė, norėčiau priminti jums ir visiems nariams vieną aspektą. Nuo 2012 mums jau reikėjo priimti prisitaikymo priemonės, todėl kad deficitas buvo per didelis, taip pat kilo bankų problemų ir e, finansų e, situacija, dėl neneiškumas dėl euro mus privertė imtis šių priemonių tam, kad Ispanija išliktų moki ir e, kad išgyventų, išlaikytų įvairūs regionai, mums reikėjo mažinti deficitą. Ir tai buvo privaloma, bet e, reikėjo papildomų fondų. Mažinant e, deficitą nukentėjo ne tik e, valstybės tarnautojų atlyginimai, buvo priimtos ir kitos priemonės, kuriomis buvo mažinamos išlaidos. Ir na, valstybės tarnautojus tai paveikė vis dėlto poveikis jiems buvo mažesnis negu kad privatiems subjektams. Visgi tai buvo priemonės, kurių reikėjo ir e, po to ėmus e, panaudojus šias priemonės bankų situacija, finansinė situacija pagerėjo. Buvo panaikintas 13 atlyginimas. Nuo 2012 metų buvo taikomos šios priemonės. Taip pat buvo pasitelktos ir kitos priemonės teisingumo, sveikatos apsaugos ir kituose viešuosiuose sektoriuose. Taigi buvo e, daug kas paukota, bet to tikrai reikėjo tam, kad būtų sanuojamas e, biudžetas. Ispanijos vyriausybė įsipareigojo iki 2015 metų vėl sugražinti 13 atlyginimą, kuris buvo panaikintas 2012 metais. Taip pat buvo reformuotas ir e, valstybės e, tarnautojų sektorius ir visi šie darbuotojai gavo papildomas keturias e, E, dienas atostogų, užuot gavę tris. Uh, Ir e, visomis šiomis priemonėmis Ispanijos vyriausybė nori atsižvelgti į tarnautojų pastangas, bet taip pat nori išspręsti ir problemas susijusias su deficitu. Taip pat nori teikti ir tinkamas paslaugas Ispanijos piliečiams. Vis dėlto šios priemonės buvo išskirtinės ir jos buvo pritaikytos tik 2012 metais tam, kad būtų prisitaikyta prie iškeltų reikalavimų dėl deficito. Taip mes sugebėjome išvengti nuobaudų, mums būtų, kurios mums būtų buvę pritaikytos, jeigu biudžetas būtų likęs e, per didelis. Taigi, Dėl visų šių priežasčių mes manome, kad nereikia peticijos palikti atviros ir reikia baigti analizę. Ačiū ponas Turgais, ponas Izalarba Bitie. Sí, presidenta. Bueno, escuchando a la comisión antes en el tema de los bonos. Išklausiau komisijos, kai pasisakė dėl obligacijų. Na, išklausiau ir šį pasisakymą ir e, panašu, kad mes dabar kalbame apie dalykus, dėl kurių niekada komisija nėra priemusi sprendimų. Tai atrodytų, atrodytų kad sprendimus priemė kažkas kitas iš aukščiau. Ir anksčiau ir dabar, kai, tarkim, diskutuojame apie valstybės tarnautojus Ispanijoje, mes žinome, kad šios priemonės buvo e, priimtos, jų buvo imtasi Ispanijoje, todėl, kad to prašė komisija. O dabar, e, kai mes pasitelkėme subsidiarumo principą, visa tai skamba ciniškai. Ispanija nesėmė šių priemonių todėl, kad labai norėjau jų imtis, nes todėl, ėmėsi todėl, kad kažkas Europoje pasakė, kad reikia jų imtis. Na, dabar jeigu sakome, kad tai tik Ispanijos sprendimas, tai tikrai skamba ciniškai. Šios priemonės turi neigiamų pasiekmių gyventojams, didėja skurdo lygis, didėja socialinė neligybė, kyla problemų susijusių su sveikata, būstu ir apskritai skurdu. Ir jeigu komisija dabar sako, kad tai yra valstybių problema, netiesa, komisija liepė imtis, nurodė imtis tam tikrų priemonių valstybėms. Taip pat nepritariu ponui Oturgais. Šios priemonės labai stipriai nepadėjo, Tiesiog padidėjo atotrukis tarp skur, skurdžių ir turtingų ES gyventojų. Ir šios problemos e, didėja, būtent Europos piliečiai susimoka už, už susimoka sprendžiant iškilusias bankų problemas. E, paprasti žmonės jau visai neturi lėšų, negali nieko įsigyti. Tokia yra Ispanijos situacija. Ir e, iš tikrųjų, sprendžiant skolos arba bankų problemas, neturi būti pasitelkiami tik piliečiai. Buvo sprendžiama buvo sprendžiamos valstybės skolos problemos, bet buvo e, pamiršta e, privati skola. Buvo atlikta tam tikrų e, netinkamų investicijų Ispanijoje ir paskui iš tų investicijų nebuvo gražos. Trūko tam tikrų saugiklių ir tam tikrus finansų institucijos būtent skatino šias investicijas. Pavyzdžiui, Viduržėmio jūros regiono kasa skatino šias investicijas, o pasiekmes dabar, e, dėl pasiekmių dabar turi nukentėti piliečiai, eiliniai piliečiai ir valstybės tarnautojai. Taigi, komisija neturi dėlsti Komisija iš dalies yra sakinga už šią situaciją. Būtent komisija metė pirmąjį akmenį ir žinoma, komisija turi sekti, kaip jos sprendimai yra įgyvendinami valstybėse narėse ir turi stebėti, kokios pasiekmės kyla dėl pasiūlytų priemonių. Skutėrat. Dėkuoju. Toliau Pone Gutieras. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad tai, ką sakė, ką tai kolega, turėtų mus visus nustebinti, dėl to, kad tai yra visiškai nuseklų. Aš manau, kad reikia viską aiškiai išdėstyti. Aš pirmiausia, jau reaguosiu tai, ką sakė kolega, ir po to perėsiu prie šio klausimo esmės. Tai buvo mažinami. Bažin, valstybės tarnautojų atlyginimai. Pirmiausia, šis klausimas neina į komisijos kompetenciją. Nemažai miestų tarybų turėjo didžiulės skolas. Ir uh, reikia viską labai aiškiai sudėlioti į savo vietas. Be abejo, tai tos uh, uh, savivaldybės uh, e, prisikopė tas skolas, norėtume padėti savo žmonėms. Bet yra taip, kaip yra. Turime pripažinti, kad uh, kad jei mes viską sumesime į vieną krūvą, nieko neįspręsime. Kai kalbame apie valstybės tarnautojus, turime elgtis politiškai korektiškai. Aš esu valstybės tarnautoja ir mes turime tam tikrų privilegijų, jei esame, jei dirbame valstybės tarnyboje. Mūsų situacija yra geresnė nei kitų dirbančiųjų. Mes priklausom uh, išskirtiniai socialiniai klasiai. Ir jei visuomenė turi kažką paukoti, mes, valstybės tarnautojai, turime bendro labo vardan taip pat pasiaukoti. Valstybės tarnautojai yra privilegijuota socialinė klasė. Mes kiekvieną vakarą valgom karštą vakarienę. Pažvelkite tai, kaip gyvena kiti, kai uždaromos yra bendrovės, kai žmonės yra išmetami į gatvę kai jie daro viską, tik tai, kas tik tai yra įmanoma, tam, kad padėtų savo šeimoms. Man gėda tai, kad valstybės tarnautojai nevertina visų turimų privilegijų. Gal mums reikia pakeisti valstybės tarnybos įstatymą. Valstybės tarnautojai privalo tarnauti visuomeniai, Mes vienai per kitai bent jau dirbame, o yra daug žmonių, kurie neturi darbo. Gal valstybės e, tarnautojai turėtų išeiti į privatų sektorių ir dirbti ten, kur mums trūksta žmonių. Valstybės tarnautojai šiuo metu yra privilegijuota klasė tai privilegijuota visuomenės grupė. Turime kalb... suvokti, ką reiškia socialinės teisingumas. Be abejo, valstybės tenai turi tam tikrų teisų, bet ne, negalima tų teisų e, reikalauti tuomet, kai jų neturi kiti visuomenės nariai. Interpreta. Taigi, Atrodytų, kad didžioji dauguma pasisakė už tai, kad reikėtų baigti šių peticijų analizę. Ponas Izara Balbetie. Yo puedo estar de acuerdo que hay que cambiar el estatuto de toda función. Taip, iš tikrųjų, gal mums reikėtų pakeisti valstybės tarnybos įstatymą. Aš ne, nesu valstybės tarnautojas, o kai turėjau galimybę juo tapti, atsisakiau jos. Reikėtų įvertinti įvairius šio klausimo aspektus. Teikti, kad valstybės tarnautojai yra privilegijuota visuomenės grupė dėl to, kad jie turi užtikrintą darbo vietą, nėra visiškai teisinga. Europos komisija ir visa Europos Sąjunga primetė tam tikrus įsipareigojimus ir dabar uh, jie kratosi tos atsakomybės, kurią turėtų prisimti. Taigi tai yra akivaizdus populizmas. D'accordo, ma... Aš sutinku, bet kaip žinote, reikia atsižvelgti į didžiąją daugumą ir šiuo metu didžioji dauguma teigia, kad reikėtų baigti šių peticijų analizę Taigi norėčiau padėkoti peticijų pateikėjams. Ir dabar perėsime prie de dešimtos e, peticijos. Ponas Kadek paprašė sukeisti darbo tvarkės punktus. Manau, kad tai yra įmanoma. E, E, todėl kad komisijos atstovas abiem peticijoms yra tas pats ir dėl devintos peticijos peticijos pateikėjų posėdėje nėra. Taigi, 633-2013 metų peticija, kadangi peticijos pateikėjų nėra, dabar suteiksiu žodį. Pone Kadek, ar jūs kalbėsite? Mes po komisijos. Taigi dabar žodis ponui Grimo. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, gerbimi Europos parlamento nariai, gerbimi ponai ir ponios, laba diena. Šio peticija yra susijusi su projektu, pagal kurį yra numatoma yra e, e, išgauti kreuklinį smėlį e, Bretanės regione E, Lanjono įlankoje. Čia kalbame apie Britanijos pakrantę, kuri e, ir tam tikrą jos ruožą, kuri e, yra tarp pagal buveinių direktyvos ir kai kurias kitas direktyvas saugomų teritorijų. Ir siūloma yra pastatyti e, įrenginį, kuris padės išgauti kriauklinį smėlį. Kodėl yra pateikta ši peticija ir kodėl peticijos autorius prieštarauja šiam projektui? Peticijos autorius kalba apie ekonominį poveikį, kurį gali turėti uh, šis projektas. Pirmiausia, tai yra poveikis profesionaliai e, žvejybai, taip pat pramogoms ir turizmui, o būtent šie sektoriai yra labai svarbus e, vietos gyventojams. Peticijos autorius e, taip pat pabrėžė, kad reikia atlikti poveikio vertinimą ir tik po to galima būtų gauti leidimą Ir peticijos autorius taip pat paminėjo na, pagal natūrą 2000 atliektą tyrimą pagal buveinių direktyvą. Ten yra kalbama apie tai, kad kaip projektas gali paveikti iš esmės uh, saugomos teritorijas, teritorijas, kurios yra daugomos pagal paukščių ar buveinės, gyvūnų buveinės direktyvas, tuomet reikia atlikti poveikio vertinimą, siekiant išsiaiškinti, koks gali būti neigiamas poveikis šioms saugomoms teritorijoms. Šiandien tam, kad galima būtų statyti tą įrenginį, reikia gauti leidimą. Ta leidimą išduoda ministerija. Šiandien yra pateiktas prašymas suteikti tokį leidimą. Jis buvo pateiktas 2010 m. sausio mėnesį. Prancūzijos valdžia tai jau trijai metai sprendžia šį klausimą ir iki 2013 m. kovo 15 dienos dar nebuvo priimta jokio sprendimo dėl šio projekto. Štai tokią informaciją turi komisija. Taigi, mūsų, turim, mūsų turimais duomenimis sprendimas nebuvo priimtas. Ir Prancūzijos valdžios institucijos nepriėmė dar sprendimo dėl šio projekto. Ir leidimas iki šiol dar nebuvo išduotas. Štai ką mes žinome pagal mūsų turimą informaciją. Komisija mano, kad iki šiol vis dar nebuvo e, nustatyta, kad šis projektas gali taip pat pažeidinėti ES teisės. Te, nebuvo pažeista ES teisė. Dėkuoju dabar, ponas Katek. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, dėkuoju Jums už tai, kad Jūs sutikote pakeisti darbo tvarkės projektą. Aš norėčiau pasisakyti Uh, ir pasakyti už šią peticiją. Kaip ir komisija jau pasakė, jame kalbama apie kriauklinio smėlio išgavimo įrenginio statybą uh, uh, Lenjono įlankoje, Britanijos regione, tai mano yra regionas, ir ta įlanka yra puikiai, joje yra išskirtinė ekosistema. Ir ši bendrovė ketina dideliais kiekiais išgauti šį smėlį ir uh, numatyti uh, uh, kiekiai yra tikrai labai labai dideli. Aš bendravau su visais vietos uh, uh, politikais, tiek uh, su tais, kurie savaujo de, de, dešiniai ir uh, kairiai. Uh, Ir mes 2013 metais surinkime kelis susitikimus ir aš manau, kad šis projektas išgauti greutinių smėlį gali sukelti daugybę problemų. Pirmiausia, akivaizdu, trūksta viešųjų tyrimų ir apie tai kalba peticijos autorius. Toliau po poveikis aplinkai. Komisija jau minėjo, kad mes čia kalbame apie pakrantės ruožą, kuris yra tarp dviejų saugomų teritorijų. E, ir tenai e, esama eko, e, ekosistema, ekologinė sistema yra išskirtinė ir šis projektas ją sugadins. Be to nebe, nebebus įmanoma žvejoti E, šiame regione. Taigi poveikis bus padarytas ir žmonėms, ir, ir ūkiui, ir turizmui. Ir komisija jau pasakė, kad e, prancūzijos, prancūzijos vyriausybė dar nepriėmė jokio sprendimo. Buvo kreiptasi į ministrą, poną Mambūrą, ir kol kas sprendimas dar nėra priimtas. O tai reiškia tiek e, ūkio subjektai, tiek viešosios institucijos nežino, kas bus. Aš siūliau jau atmesti šį projektą, neleisti jį gyvendinti dėl to, kad jisai numato išgauti smėlį didžiuliais kiekiais. Ir aš norėčiau, kad peticijų komitetas atsižvelgtų į šią peticiją. Ir Europos komisija kalbėjo, kad Prancūzijos vyriausybė gali atmesti uh, E, tai, e, gal, ne, gali neišduoti leidimo. Ir iš tikrųjų Europos komisijos e, galimybės yra šiek tiek ribotos. Tačiau mes turime išlikti budrus ir tai, kad uh, E, šio regiono žmonės kreipėsi į Europos parlamentą, reiškia, kad jie iš tikrųjų nori apsaugoti savo e, ekologinę sistemą e, šiame išskirtinėme regione, nori apsaugoti ir jūrą tame regione. Aš tai, ką norėjau kolegos pasakyti. Gal dar kas nors nori ką nors pasakyti? Niekas nenori pasisakyti. Man atrodo, kad dauguma narių pritarė pono Kadek prašymui. Taigi mes galime. Ne, negalime. Pone Zaleski. Ar jūs žinote, kam yra reikalingas tas smėlis? Kaip jisai bus naudojamas? Pone Kadek. Ačiū pirmininkė. Taip, iš tikrųjų, šis kreuklinis smėlis e, yra smėlis, kuris susidaro uh, uh, iš kreuklių ir jisai yra naudojamas žemės ūkija. Bendrovė, apie kurią kalbame, yra bendrovė, kuri po to perdirba tą smėlį ir kuri užsima beje ir kitų uh, produktų gavybą. Dėkoju dar kartą ponui Kadek. Ponas Zaletski, ar jūs pritarėte mūsų pasiūlymui? Tvarka. Thank you. We can close. Dėkoju. Baigiame diskusiją dėl šio darbo tvarkės punkto. Ir dabar galime grįžti prie devintojo darbo tvarkės punkto E, peticijų autorių nėra atvykusių, suteiksiu žodį ponui Rimu iš Europos komisijos. Ačiū, ponė Sirninkė. Taigi, kam yra skirtas šis projektas? Čia mes kalbame apie centro statyba, kuriame bus e, įvairių įrenginių ir e, tai yra e, dujų gamybos įrenginys ir jisai bus susijęs su uh, atliekų, rušiuojamų atliekų rinkimo centrais ir ypatingai mes čia kalbame apie stambiagamarytės e, atliekas. E, ketinama šią, šį renginį pastatyti šalia Paryžiaus ir į tą centrą galės gabenti savo atlikas 22 savivaldybių, tai yra be Paryžiaus savivaldybių e, atstovai. Kodėl yra pateikta ši peticija? Gyventojai yra nepatenkinti ir įvairiais kvapais, ir įvairiais dalykais. 2009 metais, gegužės mėnesį, buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą. Ir 2011 metų sausio mėnesį, tai yra šiek tiek daugiau nei po trijų metų, buvo išduotas toks leidimas. Po to buvo pradėtas morato, pritaikymas moratoriumas nuo 2012 metų vasario mėnesio. Ir tas projektas buvo sustabdytas. Uh, Kodėl taip yra? Tam, kad galima būtų suderinti situaciją su vietos gyventojais. Be to buvo atlikti du auti, auditai, kuriuos atliko REP institucija ir pramoninės. Pramon, pramon, pramonės įmonių e, vertinimo centras. Ir buvo pabrėžta po šių tyrimų, jog reikia sustiprinti šio projekto aplink, e, aplinkosaugos ir saugumo e, aspektus. Ir pirmiausia, daugiausia dėmesio skiriant tam, kad būtų užtikrinta, jog šis įrenginys neskleistų nemalonių kvapų. Šie tyrimai buvo atlikti, šie patikrinimai buvo atlikti 2012 metais. Po to gyventojai kreipėsi į atitinkamą tarybą ir 2012 metais buvo kreiptasi į projekto vykdytojus patekti papildomi prašymai, paaiškinti kai kurios su šiuo projektu susijusius aspektus. Ir tuomet projekto vykdytojas, atsižvelgdamas juos paprašymus, nusprendė peržiūrėti projektą tam, kad galima būtų atsižvelgti į visus pateiktus reikalavimus. Ir tai reiškia, kad reikia taip pat pakeisti ir e, išduoti leidimą vykdyti veiklą. E, Europos komisija, kągi jį darė, kad Europos komisija kreipėsi į Prancūzijos institucijas, prašydama pateikti daugiau informacijos. Mes pritakėme taip vadinamąjį EU pilot procedūrą. Prancūzijos institucijos sureagavo į mūsų prašymą ir paaiškino mums, kad pirmiausia, joms atrodo, kad uh, Šis projektas bus vykdomas pagal ES direktyvą dėl pramoninių išlik, išlakų numeris 2010-75. Pagal tą direktyvą reikia atlikti poveikio vertinimas. Ir Čia mes kalbame ne apie e, pavojingas atlikas, todėl pavojingų atlikų tvarkymo direktyvos negalima buvo pritaikyti. Be to, komisija komisijas kreipėsi ir įvairias asociacijas, į kurias taip pat kreipėsi ir peticijų autoriai, ir buvo kreipėsi administracinį teismą reikalaujant panaikinti. Da, e, leidimą vykdyti veiklą. Ir 2013 metais, balandžio 18 dieną, buvo priimtas toks sprendimas. Po to projekto vykdytojas apskundė tokį sprendimą ir kreipėsi ir Vesalio administracinį teismą. Tas teismas vis dar nepriėmė savo sprendimo ir laukime, kad sprendimas bus priimtas 2014 m. birželio mėnesį. Prancūzijos institucijos patikslino, jog jei e, apeliacinio teismo e, sprendimas e, patvirtins ankstesnio teismo sprendimą, tuomet projekto vykdytojas turės pateikti naują dosiją. Jei apeliacinės administracinės teismas nuspręs, kad Išduotas leidimas neprieštarauja nacionaliniai teisiai, tuomet Prancūzijos institucijos institucijos vis tiek mano, kad vykdomą projektą reikės peržiūrėti. Taigi komisija š, gali konstatuoti, kad šiandien dar nėra projektų, kuris būtų visiškai patvirtintas. Po to konstatuojame, kad buvo kreiptasi į administracinį teismą, po to buvo kreiptasi į apeliacinį administracinį teismą. Uh, ir kad dar vis laukime jo sprendimo. Ir kad nepriklausomai nuo to, koks bus priimtas sprendimas, bet kuriuo atveju šis projektas nebus vykdomas toks, koks jis yra dabar, jisai turės būti pakeistas, sumažinant jame numatytas uh, e, vertės ir kiekius. Dėkuoju. Ar yra kas norėtų pasisakyti? Nėra manytume, kad galime peticiją palikti atvirą. Turime palaukti tolesnės informacijos iš Europos komisijos. Dėkojame ponui Grimu ir dabar pereiname prie kito darbo tvarkės punktų. Vienuoliktasis punktas. Turime Ispanijos pilietį Juan López de Uralde, kuris yra peticijos autoris, suteiksiu jam žodį penkioms minutėms. Labas rytas, dėkoju už tai, kad e, leidžiate man pristatyti jums savo peticiją. Madrido autonominė bendruomenė priėmė vystimosi modelio projektą, jame numatytos dvi kryptys. E, pagal vieną e, e, numatoma paskatinti statybas ir taip pat plėsti kazino veiklą. Šią prasme e, tarsi bandoma sukurti Europoje tam tikrą Las Vegas. Teigiama, kad bus sukurta 2000 naujų darbo vietų, nors nėra jokių to įrodymų. E, Eurovegos e, projekto vystytojai siekia pakeisti tam tikrus įstatymus, kai kada tai jau yra įvykę. E, Madrido valdžia e, padarė tam tikrus administracinės pakeitimus 2012 m. gruodžio mėnesį e, įvesdama regioninėse projektuose integruotų vystimosi centrų koncepciją, kuri egzistuojančias e, miestų planavimo taisyklės e, padarė daug lankstesnės. Tai buvo susiję su pokyčiais e, mokesčių srityje. Siekiame, kad jauni darbuotojai galėtų lengviau nuvykti į tuos lošimų centrus. Buvo padaryta pokyčių taip pat ir lošimų įstatymuose. Mūsų manimu tai kelia pinigų plovimo riziką. Pavyzdžiui, kazino operatoriams ir kitoms lošimo įstaigoms, kurios veiks tuose specialiuose integruotose vystimosi centruose, bus leidžiama imti paskolas uh, ir teikti tas paskolas taip pat ir lošėjams. Taigi kazino operatoriai turės galimybę teikti paskolas ir tarpininkauti lošimo veikloje. Būtent tokie pokyčiai buvo padaryti prašant e, operatoriams, e, kurie kaip tik ir nori tą Eurovegas e, koncepciją Ispanijoje įgyvendinti. Savo peticijoje mes reiškiame būkštavimus dėl tų pakeitimų, kurie padaryti įstatymuose siekiant įgyvendinti šį projektą. Nors tas Eurovegas projektas kaip toks dabar jau ir nebeegzistuoja, tačiau a, pakeitimai įstatymuose išlieka, yra taip pat daug ir neiškių dalykų. E, O kadangi tie pakeitimai išlieka, tai sudaro galimybės ir naujiems panašiems e, projektams būti įgyvendintiems. Mes norėtume, kad peticija liktų atvira, o komisija turėtų įvertinti, kokį poveikį galėtų daryti tie pakeitimai, kurie padaryti Ispanijos įstatymuose ir galbūt e, galėtų paraginti Ispaniją tuos pakeitimus atšaukti. Europos komisijos atstovas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš esu iš aplinkos generalinio direktorato. E, būtent jam buvo pavesta išanalizuoti šią peticiją. E, peticijoje e, smerkiamas, smerkiamas slaptumo atmosfera, kurioje vyko uh, dėrybas e, dėl tų integruotų centrų Madrido autonominėje bendruomenėje. Tad e, e, mes galėjome tik panalizuoti, kaip taikomi aplinkosaugos teisės aktai šioje srityje egzistuoja 2003 metų ketvirtoji direktyva dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką. Ir ten e, reikalaujama, kad valdžios institucijos pareiškėjo prašymų pateiktų jų turimą informaciją apie aplinką. Taip pat e, yra numatyti mechanizmai, pagal kuriuos e, informacijos prašytojas, galvodamas, kad e, atitinkamos kompetitingos institucijos netinkamai atsižvelgia į jų prašymą pateikti informaciją, turi galimybę kreiptis e, dėl administracinės ar teisinės procedūros savo interesams apginti. E, taigi bendrijų teisė numato piliečiams teisę dalyvauti ir būti įtrauktiems, tai taip pat numato ir 2003 m. 35 direktyva, Arhus konvencija, o taip pat ir 2011 m. 92 direktyva dėl polinkio aplinkai vertinimo e, kuri reikalauja, kad prieš įgyvendinant projektus būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Tai taip pat e, turi būti daromas atinkamai su Orhuso konvencijos nuostatomis. Kaip e, peticijos pareiškėjas ir teigia, e, Ispanijos e, institucijos nevykdo šiuo metu jokio projekto ir leidimo sutikimo procesą, tad komisija negali spręsti, ar ES teisės aktai tinkamai taikyti galimiems busimiems projektams. Dėkoju žodis ponė Gutierrez. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Eurovegos idėja man e, niekada tiesą sakant, nepatiko, aš labai gerai suprantu peticijos autorius. Tačiau reikia vis tik gerbti ir komisiją. Jeigu e, norite nusipirkti batus, e, nebūtina eiti to daryti į alubarį arba norint svogūnų nusipirkti, nereikėtų eiti jų pirkti į laikraščių kioską. E, taigi e, Eurovegas projektas dabar toliau nebeįgyvendinamas, todėl iš vis nesuprantu, kodėl tos peticijos nereikėtų atsiimti apskritai dėl tų pakeitimų įstatymuose. Tai mes esame apie juos girdėję, apie tai daug rašė laikraščiai, buvo bandoma tuos įstatymus kaip galima išplėsti, kad galima būtų vykdyti tą Eurovegas projektą, bet tas projektas niekada ir neįvyko. Tad aš sakyčiau, kad dabar čia ne vieta svarstyti dalykus, kurie kažkada buvo sumanyti Ispanijoje, bet kurie ir nebuvo niekada įgyvendinti. Net e, jeigu ir nebuvo a, skaidrumo, jeigu ir buvo bandoma tuos įstatymus išplėsti kiek galima daugiau, bet dabargi tas projektas nebeegzistuoja. Panas Turgais. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš noriu priminti Jums, kad paprastai mes varstame čia e, situacijas, e, kai kalbama apie projektus, kurie yra įgyvendinami ar turi būti įgyvendinti. O dabar, kaip peticijos autoris pats sakė, tas projektas dingo, jo nebeliko. Ir e, dėl tos priežasties aš e, nematau e, kodėl mes turėtume ir toliau svarstyti nebeegzistuojantį projektą, vadinasi, ir pačios peticijos nebeturėtų likti. Tad, ponė pirmininkė, aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė komisija. Komisija pasakė, kad negali čia nieko veikti, nes projektas nebeegzistuoja. Panas yra Zavalbetija. Dėkui, pirmininkė. Ir aš e, džiaugiuosi, kad tas e, kvailas Eurovegas e, projektas, kuris turėjo būti įgyvendintas Ispanijoje ir kuris paremtas lošimais dabar nebeegzistuoja, nebebus įgyvendinamas. E, tačiau pakeitimai įstatymuose, pakeitimai taisyklėse ir reglamentuose reiškia, kad ateityje tokie projektai galbūt ir galės būti teikiami. Negali žinoti, gal kažkada tolesniai ateityje Eurovegas projektas ir gali atgimti. E, komisijos atstovas sakė, kad e, jis gali kalbėti tik tai apie aplinkos klausimus, bet ne problemas susijusias su azartiniais lošimais. Tai e, aš sakyčiau, kad reikėtų, kad ta peticija liktų atvira O mes paprašytume komisijos nuomonės apie tuos pakeitimus Ispanijos įstatymuose, kurie yra padaryti e, aktualiuose srityse, tokiuose kaip kreditavimas, azartiniai lošimai ir taip toliau. Ponas Jar. E, norėjau pažvelgti į tai, kas yra siūloma. Reikėtų turbūt tą peticiją uždaryti, bet jeigu peticijos autoris turės naujos informacijos, e, kuomet projektas vėl bus siūlomas, tada galėtume vėl mm, grįžti prie jos. Bet dabar sakyčiau, kad peticiją reikia uždaryti. Pirmininkė, ar dar kas norėtų pasakyti? Niekas. Dauguma pasisako už tai, kad peticija būtų uždaryta. Taigi, e, uždarysime šią peticiją ir baigiame 11 punkto aptarimą. Vadinasi, galime dabar pereiti prie 429 peticijos. Tai 2010 metų peticija, peticijos autorius e, yra atvykęs, e, suteiksiu žodį ponui Robert Huliston. Penkias minutės e, taip pat dalyvauja ir Urihuela miesto meras. Aš... Ačiū pirmininkė, peti, kaip peticijos autorius, norėčiau padėkoti komitetui už tai, kad ir toliau rodo dėmesį Kalamoską. Tai yra paskutinė žalia erdvė e, Rivalio Kosta paplūdimyje, kur dar nėra statinių. E, ten yra daug e, saugomų rūšių ir rūšių, kurioms yra kilęs pavojus. Norėčiau padėkoti komitetui už dedamas pastangas, norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad e, jiem buvo e, imtasi priemonių ir buvo sustabdytas kol kas statybų procesas. Taip pat e, reikalavimai, kurie yra skirti viešosioms konsultacijoms, buvo pradėti taikyti. Viešos konsultacijos prasidėjo prieš metus, buvo parodytas e, didelis dėmesys, e, daugiau negu tūkstantis klausimynų buvo pateikta. Tai parodo, kad piliečiai rodo didelį susidomėjimą e, ir jiems labai svarbu apsaugoti šią žalėją erdvę. Vis dėlto iki šiol dar poveikio aplinkai vertinimas nebuvo pateiktas ir buvo susidurtas naujais faktoriais, tokiais kaip pavyzdžiui naujas, naujas pakrantės apibrėžimas ir taip pat Florencijos konvencijos taikymas dėl kraštovaizdžio. Reikia apsaugoti esamas mm, rūšis, kuriuoms kyla pavojus ir mums reikėtų e, labai stebėti šią zoną, reikėtų ją apsaugoti. Ir Europos institucijos, Europos parlamentas, Europos komisija ir toliau turi dėti pastangas. Aš pateikiau šią peticiją prieš keturis metus, buvo surinkta 7 tūkstančiai parašų ir po to mane Orivela išrinko į miesto tarybą. Visgi aš nesu vyriausybės atstovas, vyriausybės narys, bet kaip šiandieną jau e, jūs buvote informuoti, aš norėčiau e, taip pat suteikti žodį merui, e, kuris galėtų tikrai jums pateikti naujausios informacijos apie Kalemosko situaciją. Pone pirmininkė, mes atvykome kartu ir aš tikiuosi, kad mes taip galime parodyti komitetui, kad sutarėme, kad tikrai reikia saugoti šią išskirtinę vietovę, kuri yra Ispanijos Kosta Blanka paplūdimyje. Ir mes turime ją apsaugoti nuo per didelio urbanizavimo, uh, nuo ko nukentėtų saugoma flora ir fauna. Ačiū. Labadiena, pirmininkė, mėly, gerbiami parlamento nariai, aš esu Orvela meras. Norėčiau padėkoti peticijų komitetui už tai, kad e, analizuoja šią peticiją. Būtent dėl šios peticijos pasikeitė Valencijos e, pozicija ir buvo pradėta, pradėtas renkti poveikio aplinkai vertinimas. Mes norime saugoti Europos ir Ispanijos fauną ir florą. Buvo parengta deklaracija remiantis e, Florencijos konvenciją. Mes tikrai norime ginti e, viršenybę, Ispanijos tautos viršenybę ir mes tikrai pritarėme šiai peticijai dėl šios pakrantės urbanizavimo projektai, kurie buvo pateikti, kurie buvo pristatyti, jie nebuvo paremti poveikio aplinkai vertinimu. Ir mes tikimės, kad jis bus paruoštas. Vis dėlto taip nebus visiškai apsaugotos vietos rūšys. Mes žinome, kad ši zona buvo iki šiol saugoma. Norėjo belgai, švedai, anglai, vokiečiai e, ginti jau tokią buveinę e, ir e, mes taip pat norime ją ginti, norime, kad peticija dar liktų atvira ir norėtume, kad peticijų komitetas analizuotų uh, taip pat iniciatyvas, kurios buvo imtasi regioninių lygių. Norime, kad būtų mikro rezervato charakteristikų laikomasi ir kad nebūtų pakengta paukščiams, fla, florai ir faunai. Taip pat, kalbant apie pakrančių ribas. Mes šiuo metu esame ITER e, procedūros fazėje. Na ir dėl urbanizacijos pertvarkos. Mes žinome, kad bus dar imtas iniciatyvų ir vėliau ir taip pat Orivelos miesto taryba ėmėsi eilės priemonių. Tai yra langas į jūrą viduržėmio jūros e, pietričiuose. Tai yra labai svarbi vieta daugeliui piliečių, kurie gyvena šiame regione. Ši zona turi atgimti. Šiame regione, šioje zonoje buvo tikrai iki šiol daug statoma ir ši zona yra tikrai paskutinė žalioji vieta ta, kuri yra likusi šioje teritorijoje. Joje yra daug e, rūšių, e, kurios turi būti apsaugotos. Ypač turi būti apsaugotas vienas augalas ir vien, viena paukščių rūšis. E, šios rūšys buvo įtrauktos į katalogus kaip saugotinus rūšys ir joms gali būti pakengta, jeigu bus ir toliau tęsiamos statybos. Šis augalas yra vadinamasis aliantemus. Jį reikia saugoti Europos lygiu, jau buvo imtasi tam tikrų priemonių dėl um, jos aps, jo apsaugos. Vis dėlto iki šiol buvo vystomas turizmas e, ir um, urbanizacija ir taip pat kita rūšis e, Torela maurintanika irgi yra įtraukta į katalogą, į Valencijos floros ir faunos katalogą, tai yra tikriausiai sraigė. Ir um, šis, uh, um, ši rūšis turi būti saugojama kartu su jos buveinė. Taigi, mokslinius tyrimus reikėtų tęsti ir toliau ir reikia saugoti ne tik šią pakrantės dalį. Reikia saugoti ir būtent pačias rūšis, kurios veisėsi šioje teritorijoje. Jūs e, žinote, kokios normos šiuo metu galioja ir e, tikrai mes jums pateiksime išsame informaciją, jau jūs esame pateikę gana daug. Taip pat e, norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Mes atstovaujame Europos piliečiams. Manau, kad ir jūs taip pat nebejingi mūsų prašymams. Dėkoju jums už tai, ką jau padarėte ir ką dar padarysite ateityje. Dėkoju mūsų visų gyventojų vardu. Ačiū. Žodis ponui Ramos Florido. Ačiū. Pirmininkė. Kaip jau buvo paminėta, anksčiau, kaip paminėjo ir komiteto nariai, ir peticijos autoriai, mes analizuojame šią peticiją jau keli metai. Jau ir komisija ją yra analizavusi, aplinkos generalinis direktoratas atliko tyrimą. Taigi, tyrimas vykdomas jau seniai ir keičiamės informaciją su Ispanijos kompetitingomis institucijomis. Taip pat mes esame diskutavę dėl šios peticijos ir 2012 m. lapkričio 9 dieną peticijų komitete tuomet dalyvavo ir e, aplinkos generalinio direktorato direktorius. Taip pat buvo vėliau teikiami komunikatai raštu. Komisijos e, tarnybos rėmėsi savo kompetencijomis, tai yra e, analizuodami, ar yra ta laikomasi e, aplinkos teisės aktų, susisiekė su kompetitingomis Ispanijos institucijomis ir buvo nustatyta, kad Ispanijos institucijos iš tikrųjų laikėsi direktyvų poveikio aplinkai vertinimo direktyva, pauk, laikėsi paukščių direktyvos reikalavimų, buveinių direktyvos reikalavimų ir E, kitų reikalavimų, kurie yra susiję Natūra 2020. Taigi mes pradėjome šį tyrimą, gavome atsakymus iš kompetitingų Ispanijos institucijų, iš Orivelos ir, er, ir iš Valencijos. Pradžioje buvo šiek tiek prieštaringų atsakymų, bet vėliau išsiaiškinome, kokios buvo faktinės aplinkybės, koks turėjo būti teisinis pagrindas taikomas ir komitetas nusprendė, kad argumentai, kuriuos pradžioje pateikė e, Ispanijos institucijos, kurios rėmėsi 90-ųjų metų Orvelos urbanizacijos planu, o, na, o tas planas buvo pradėtas ruošti 84 metais. Taigi buvo nuspręsta kad tam tikros nuostatos buvo pasitelktos tik vėliau ir taip buvo pritaikyta prie, pristaikyta prie reikalavimų. Taigi E, buvo paprašyta Ispanijos e, institucijų pritaikyti antrąjį priedą, tai yra pagal antrąjį priedą reikia vertinti kiekvieną projektą atskirai, taigi ir šį projektą reikėjo vertinti, reikėjo vertinti jo poveikį aplinkai. Remiantis e, Natūra 2000, dar nebuvo priimti visi reikalingi sprendimai. 2012 metais dar šie sprendimai nebuvo priimti ir šių tų metų pabaigoje buvo nuspręsta, kad reikėjo paruošti poveikio aplinkai vertinimą prieš e, imantis kitų veiksmų. Mūsų manimu, šis 2012 metų pabaigos sprendimas buvo teisingas ir, kaip jau minėjo peticijos autorius, šiuo metu yra rengiamas poveikio aplinkai vertinamas, vertinimas, taip pat ES teisės aktai yra perkeliami į Ispanijos teisę ir mes manome, kad nereikia pradėti pažeidimo. E, E, procedūros, todėl kad e, Ispanijos institucijos pakeitė nuomonę ir pradėjo ruošti poveikio aplinkai vertinimą. Taigi mes paprašėme tiesiog kompetitingų Ispanijos institucijų mus informuoti e, informuoti mus Europos komisiją apie pasiektą pažangą ir apie poveikio aplinkai vertinimo rezultatus. Taigi, Europos komisija gali imtis tik tokių veiksmų ir patį projektą turi įvertinti būtent pati valstybė narė. Vis dėlto tiek mes, tiek peticijų komitetas stebi situaciją ir mūsų manimų iki šiol reikalavimų yra laikomasi. Norėčiau padėkoti peticijų a, peticijos autoriui už naujausią informaciją. Pone Gutieras. Este es un caso claro de hasta qué punto. Na kągi, man atrodo, kad čia viskas yra aišku. Akivaizdu, kad kad Europos Sąjungos rankos yra surištos Nors nuolatos girdime kritiką, kad ES pernelik aktyviai kišasi į valstybių narių reikalus. Mums reikia surasti tinkamą pusiausvyrą tarp socialinių poreikių, socialinių reikmių ir būtinybės saugoti aplinką. Aš manau, kad yra gerai, kad ateityje tokios problemos bus sprendžiamos pritaikant struktūrinių fondų lėšas. aplinkosaugos e, įstatymai yra traktuojami taip, kad e, jų nuostatos būtų palankios e, tam tikrų projektų vykdytojams. Jei mes reikalautume, kad įstatymas būtų taikomas griežtai, tuomet meras būtų paragintas ne tik atlikti daugiau poveikio vertinimų, bet ir patvirtinti kur kas griežtesnės teisės nuostatas. Mes suprantame, kad negali būti interesų konflikto tarp tų žmonių, kurie atlieka poveikio vertinimą ir tarp tų, kurie yra atsakingi už projekto vykdymą. Yra visiškai nepriimtina, kai uh, tą patį įstaigą ir konsultuoja bendrovę, kuri vykdo projektą ir po to atlieka poveikio vertinimą. Poveikio vertinimą turi atlikti visiškai nešališka viešoji įstaiga, tam, kad nebūtų jokių interesų konfliktų. Tik tuomet poveikio vertinimas bus patikimas. Juk mes suprantame, kad po, poveikio aplinkai vertinimai gali turėti ekonominių pasiekmių Viena iš problemų, kurią mes turime šiuo metu Ispanijoje, yra tai, kad pristatyta labai daug namų visoje pakrantėje, neliko praktiškai vietos naujiems namams statyti, bet didžioji dauguma tų namų stovi tušti. Niekas juose negyvena. Labai sunku yra tinkamai taikyti taisyklės pastatams, kuriuose niekas negyvena. Taigi, ką gali daryti meras? Aš manau, kad jisai turi tam tikrų priemonių. Savivaldybė gali vykdyti darnios plėtros strategiją. Tai yra reikalavime pagal struktūrinių fondų nuostatas. Ir tuomet savivaldybė galės reikalauti, jog būtų užtikrinta pusiausvara tarp ekologinių reikalavimų ir visų kitų dalykų. Aš manau, kad mes tiesiog turime pareikalauti, kad būtų parengti teisės aktai, kurių pagrindų galima būtų spręsti panašius klausimus. Dabar reikia saugoti išskirtinės teritorijas. Tačiau tai nereiškia, kad mes negalime leisti naudoti tas teritorijos, e, e, naudoti tas teritorijos kitais tikslais. Juk nebūtin, nebūtina tenai statyti namus, galima pritaikyti kitoms reikmėms. Man atrodo, kad mes norime pritaikyti poveikio, vertinimo, poveikio aplinką vertinimo direktyvą tiems dalykams, kurie nėra su ją susiję. Ir aš manau, kad kai kuriems iš tų nekilnojamojo turto vykdyt, e, projektų vykdytojams reikia tiesiog nutraukti paramą pagal struktūrinius fondus. Ačiū. Na, man atrodo, kad mes čia kalbame apie problemą, kuri dažnai iškyla, kai kalbame apie Ispanijos pakrantę. matome, kad siūloma pastatyti 1500 naujų gyvenamų namų ir būtų. Ir iš esmės e, problemas kelia ne vien gyvenamieji namai ir, ir e, būtai, bet ir tai, kad statomi yra didžiuliai priekybos centrai, e, automobilių parkavimo aikštelės ir taip toliau. Ir visą tai daroma visai šalia jūros, o tai be abejo negali nepaveikti labai vertingos augalijos ir gyvūnijos šioje pakrantėje. Mums iš tikrųjų reikia panagrinėti, kaip yra taikomi poveikio aplinkai vertinimai Europos Sąjungoje. Komisija pasakė, kad ji pradėjo patikros procedūrą ir kad ji susisiekė su Valencijos ir Ispanijos valdžios atstovais. Valencijos taryba neatlieka poveikio aplinkai vertinimo. Tai daro privati bendrovė Valencijos e, valdžios prašymų. Pagal e, urbanistinės urbanistinio planavimo planus nėra numatyta tinkamai saugoti pakrantės teritorijas. Labai dažnai poveikio aplinką vertinimą atlieka iš, esmė, iš esmės bendrovių užsakytos įstaigos. Ir todėl viskas atrodo labai tvarkinga ir labai gerai. Aš manau, kad reikia palikti šią peticiją atvirą, reikia geriau išnagrinėti situaciją ir paprašyti komisiją geriau išnagrinėti šį atvejį. Tam, kad būtų užtikrinta, jog poveikio aplinką vertinimą neatliktų statybų bendrovės. Dėkuoju. Ačiū. Aš visiškai pritariu tam, ką pasakė kolegė šiuo klausimu. Aš beje praeitais metais apsilankiau šiame regione, mane priėmė Valencijos e, meras ir jei pažvelgsite tai, kas ten vyksta, iš karto suvoksite, koks yra šios problemos mastas. Čia mes kalbame apie nedidelę pakrantės zoną, kurioje dar niekas nėra pastatyta. Visur aplinkui yra pilna gyvenamųjų namų, kitų pastatų ir iš tikrųjų toje zonoje yra e, unikali e, gyvūnyje ar augalyje. Yra be abejo teisinių klausimų susijusių su tuo, kaip buvo priimti sprendimai. Bet uh, vienaip ar kitaip, kai kalbame apie statybų leidimų išdavimą, turime suvokti, jog nebegalima tenai daugiau statyti. Negalime leisti, kad ir toliau Orihuelos pakrantė būtų užverčiama plytomis ir naujais pastatais. Man atrodo, kad Orihuelos gyventojų nuomonė yra aiški. Gyventojai susiduria su įvairiomis problemomis, e, susijomis ir su politiniu valdymu, ir su tuo, kad įvairios politinės grupės konkuruoja tarpusavį, kad na 20 metų jau vadovauja e, ta pati politinė partija. kuri rūpinasi tik tai spekuliantų ir statybų bendrovių interesais. Todėl aš kreipiuosi į Europos komisiją ir noriu jūsų paklausti, ar jūs ketinate ir toliau reikalauti, kad Ispanijos valdžia pateiktų jums daugiau informacijos apie šį atvejį ir apie poveikio aplinką vertinimus ir jų kokybę. Aš manau, kad mums reikėtų nepaleisti šio atveju iš akių, reikėtų palikti šią peticiją atvirą. Ir mūsų komitetas gal galėtų nusiųsti laišką Valencijos ir valstybės valdžiai, kuriame galėtume pareikalauti, jog jie padarytų viską, kad būtų apsaugotas šis paskutinis likęs toje pakrantėje. Pakra ruožas, neužstatytas ruožas. Ir kad jis yra būtinas tam, kad gyventojai galėtų džiaugtis gamta ir savo aplinka, taip kaip jie tą galėjo daryti iki šiol. Taigi nematau kitų prašančių žodžio, taigi suteiksiu peticijos autoriui arba merui minutę laiko, kad galėtų atsakyti. Gracias, señora presidenta. Efectivamente. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, aš iš esmės pritariu tam, ką pasakė ponia Gutierrez ir ponia Andres. Mes negalime leisti, kad ir toliau būtų tiesiama tokia praktika. Tai iš tikrųjų yra visiška tiesa. Reikia viską daryti teisingai. Ir ne tik teisingai, reikia e, tobulinti savo darbo metodus. Negalime leisti, kad viskas būtų taip, kaip buvo iki, iki šiol, nes tai bus tikra katastrofa. Negalime leisti, kad būtų naikinama aplinka. Mes jau ėmėmės priemonių reikalingų aplinkai apsaugoti. Todėl aš tiesiog norėčiau paprašyti jūsų palikti šią peticiją atvirą ir e, paprašyti jūs toliau bendradarbiauti su e, valdžios institucijomis. Kartu su Morsijos universitetu mes pradėjome projektą, kurio tikslas yra apibriežti geriausias aplinkos saugojimo e, priemonės, kurios užtikrintų unikalios aplinkos išsaugojimą. reikia siekti, kad visos atsakingos institucijos, visos agentūros tarpusavį bendradarbiautų, siekdamos vieno tikslo - apsaugoti aplinką. Reikia, kad visi bendradarbiautų, kad visi suteltų jėgas. Akivaizdu, kad negalime pažydinėti ES teisės aktų. Mano šalies vyriausybė nebegali sakyti, kad taip, gal tie teisės aktai ir galioja, bet dėja mums jie, jie mums netinka. Pone pirmininkė, jums leidus aš norėčiau kai ką pridurti prie šios diskusijos apie teisės aktus, apie administracinės procedūras. Norėčiau patikinti komiteto narius, kad vietos gyventojai e, tikrai yra susirūpinę dėl šio projekto. Matėme, kad e, peticija pasirašė 7 e, tūkstančiai gyventojų ir kad daugiau nei tūkstantis dalyvavo viešosiuose konsultacijose. Ir aš manau, kad susirūpinimas dėl šios vietos pastebimas ne tik tarp vietos gyventojų, bet ir, kito, ir kitur ir vietos gyventojai tikrai yra sunerime ir aš manau, kad Europos parlamentas turėtų įsiklausyti jų balsus. Dėkuoju. Taigi, matau, kad abejonių nėra, reikia, kad ši peticija išliktų atvira ir reikia pritarti peticijos autoriui bei merui. Norėčiau jiems padėkoti. Auken pranešimas e, buvo pasiekė parlamentą ir e, buvo būtent parodyta, kokių veiksmų yra imtasi, taigi reikia toliau nagrinėti šią peticiją ir taip pat informuoti vietos institucijas apie pasiektą pažangą ir reikia pateikti visą atnaujantą informaciją. Taigi dėkoju merui ir dėkoju peticijos autoriui. Taigi baigiame diskusiją. Ponas, ponė Ireza Balbetie. Pirmininkė. Aš prašau, kad mes prašytume laišką Ispanijos valdžios institucijoms. Uh, uh, atitinkamoms savivaldybėms, kuriame galėtume išdėstyti savo komiteto poziciją ir paprašyti imtis veiksmų, kurie padėtų geriau apsaugoti šią teritoriją. Na, man atrodo, kad aš e, į tai sureagavau, tai pasakydama, kad reikia parašyti, e, susiekti raštus su vietos institucijomis. Taigi, mes įrašysime į protokolą taip pat ir jūsų prašymą kreiptis į vietos ir regioninės valdžios institucijas, e, kadangi to paprašė pasisakę. Asmenys turime taip pat kreiptis ir į Valencijos regioninės valdžios institucijas. Taigi baigiame diskusijas dėl šios peticijos. Norėčiau dar kartą padėkoti merui ir mm, peticijos autoriai. Dabar pereisime prie 13 darbo tvarkės punkto peticija numeris 336 2012 metų peticija dėl Danijos E, pateikto, pateiktos peticijos dėl Danijoje dažnai taikomų paršelių odegų karpimo, karpimo praktikos. Mes turime vaizdo įrašą, bet dėje komitetas vaizdo įrašą gavo tik šį rytą. Taigi mes pateiksime šį e, vaizdo įrašą anglų kalba. Vertimo nebus, todėl kad remiantis e, nuost, galiojančiomis nuostatomis, jeigu negauname informacijos iš anksto, vertimo nebūna. Taigi, prašau, vaizdo įrašas anglų kalba. Good day, and thank you to the committee for letting us address our concerns regarding the routinely tail docking in the European Union.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 We look forward to following this procedure in the future. Thank you for your attention. So, thank you to the petitioner. Dėkoju peticijos autoriams. Europos komisijos atstovas, ponas Danau, prašau. Komisija nori grįžti prie savo antrojo atsakymų išvadų. Mes jas pateikėme e, 13 metų rugsėjo 16 dieną. Iš tikrųjų, tokia praktika yra paplitusi, tai atliekama Tai yra įprastinė praktika ir tokiu būdu pažeidžia tarybos direktyvas 200821 priedo 1 skiriaus 8 dalį. Tačiau komisija nemano, kad pažeidimo procedūros būtų veiksmingiausia priemonė atitikčiai gerinti. To priežastis ta yra, kad e, komisija galvoja, kad visų pirma reikia pakeisti požiūrį. Būtent e, ūkininkai turi suteikti e, paršeliams e, atitinkamas sąlygas. E, jeigu nėra atitinkamų medžiagų pateikiama, tai priverčia auginamas keulės elgtis pagal savo instinktą, instinktus ir, pavyzdžiui, E, jos e, tada susiduria su vadegų kandžiojimo problema. E, tarybos direktyva turi pakankamai aiškius teisinius reikalavimus ir komisija negalvoja, kad iš dalies pakeitus teisės aktą padėtis pasitaisytų. E, Komisija galvoja, kad dabartiniai teisės reikalavimai verčiau turėtų būti papildyti švietimo priemonėmis ir gairėmis bei kitom, kitomis priemonėmis, kurios užtikrintų geresnį tų reikalavimų atitikimą valstybėse narėse. Dėkoju komisijai, ponia Augen. Dėkoju pirmininkė, kalbėsiu daniškai. Danijoje labai daug apie tai kalbama, yra daug informacijos, tad aš jaučiu skolą prieš savo piliečius ir todėl kalbėsiu daniškai. Dėkoju komisijai. Susidaro įspūdis, kad komisija iš vis nenusimano, kas vyksta. E, gyvūnų apsaugos organizacijos Danijoje kelia klausimą dėl konkurencingumo šitame reikale. E, Švedija, pavyzdžiui, galvoja, kad jos konkurencingumas dėl to, kad ji geriau laikosi reikalavimų, nukenčia Danijos, Vokietijos keuliena yra pigesnė dėl to, kad tie reikalavimai ten netaip laik, E, kad tų reikalavimų nėra taip gerai laikomasi. Ir tai e, susiję ne vien tik tai su e, paršelių odegų karpimo praktika. Man yra tekę būti keulio auginimo įmonėse ir mums buvo pasakyta, kad e, paršeliams reikia naujų žaisliukų, šunims to nereikia, jie su to pačiu žaisliku gali žaisti vėl ir vėl, tuo tarpu paršeliams žaisliukai atsibosta. Todėl buvo labai įdomu apsilankyti tuose tvartuose ir pamatyti paršelius, kurie auginami tinkamai. Jeigu e, tiems e, gyvūnams e, nesudaromas reikiamos sąlygos, jie tada pradeda stresuoti ir, žinoma, uodegų kandžiajimo problema tada dar labiau paštrėja. Komisija teisi, kai sako, kad e, teisės aktai jau egzistuoja, nėra pakankamo pagrindo juos keisti. Komisija galvoja, kad e, įstatymai yra tik tai tam tikros gairės ir mums belieka nieko kito daryti, tik tai bandyti e, skaityti pamokslus Danijos ūkininkams. Vargu, ar tai pakeis jų požiūrį komisija galvoja, kad galime pakeisti požiūrį, e, elgdamiesi būtent taip. Jūs turbūt suprantate, kad tai nesąmonė. Kiaulių augintojai jaučia didelį spaudimą, jų, e, jų tarpė konkurencija yra labai didelė. Ir žinoma, jeigu jūs e, gyvūnams turite steigti tinkamas sąlygas, e, konkurencinis spaudimas padidėja, jų produkcija darosi brangesnė. Ne tik Švedijoje, bet ir Danijoje ir Vokietijoje e, būtina laikytis gyvūnų auginimo sąlygų. Man gaila, kad komisija savo požiūrio nenori keisti. Manau, kad komisija pernelik laikosi to, ką jiems e, sako lobistai. E, egzistuoja lobistai, kurie sako, kad Europos teisės aktai turėtų būti tik tai nurodomojo požiūrio, kad jų nebūtina būti, būtų laikytis. Todėl komisija turi kreiptis į Daniją ir į kitas valstybės, kurios sistemiškai uh, nesilaiko įstatymų, kaip tai vyksta Danijoje. Paneleven, e, dėkoju, kalbėsiu angliškai, ne švediškai, kadangi šiandien nėra vertimo iš švedų kalbos. Švedijoje tikrai mes labai domimės šiuo klausimu, iš esmės Tai didžiulis e, skandalas. Mes turime nuostatas dėl e, paršelių karpimo Švedijoje. E, e, Danijos keulių gamintojai tarsi naudoja tai, kad e, paršeliai kandžioje uodegas e, tam, e, kad e, pateisintų savo paršelių karpimo praktiką, bet mes Švedijoje išanalizavę pamatėme, kad nuo odegų karpimo nukenčia tik tai vienas procentas paršelių. Uh, Jau buvo čia minėta, kad paršeliai yra protingi, protingesni, tiek pat protingi kaip šunės, gal net protingesni. Mes žinome ir kitų žiauraus elgesio su gyvūnais pavyzdžių, pavyzdžiui, paršavedžių fiksavimas. E, aš turiu žemės ūkio e, atitinkamų institucijų skaičius, e, kur teigiama, kad jeigu šios pramonės šakos vystimasis Švedijoje būtų laikęsis tų pačių tendencijų kaip kitur Europoje. Šiuo metu Švedijoje būtų 5,5 milijono, e, tuo tarpu dabar mes turime tik tai 2,5 e, milijono. E, jeigu Švedijos ūkininkai būtų auginę keulės nesilaikydami nuostatų. Tai, užimtumas e, Švedijoje būtų daug geresnis, maždaug e, pusantro tūkstančio daugiau žmonių dabar dirbtų ūkiuose. E, tačiau Švedijoje mes norime įrodyti, kad be paršelio uodegų karpimo galėtume turėti daug e, didesnę, didesnės e, gamybos apimtis. E, šita praktika yra visiškai nepriimtina. Aš Pastebėjau e, komisijos nuomonę, kad e, nereikia keisti įstatymų, nereikia pradėti pažeidimo procedūros, tačiau mm, e, ateityje turėtume parengti kažkokias gairės, kažkokias elektroninės švietimo priemonės. E, e, juk e, direktyva buvo priimta 2002 metais, paskui 2008 metais keista ir kol kas nėra tinkamai įgyvendinama. Jau seniai turėjo būti parengtas atitinkamas gairės. E, Visa to reikalo ironija e, ta, kad e, būtent Danijos keulių augintojai dabar pirštu rodo į Švedijos e, keulių augintojus, sakydami, žiūrėkite, jie bankrutuoja ir jeigu mes elgsimės kaip jie, taip pat ir mes bankrutuosime, bet viskas juk atvirkščiai. Būtent Danai ir Vokiečiai ir stumia švedų keulių augintojus į bankrotą. E, aš manau, kad e, nemažai atsakomybės reikėtų skirti taip pat e, ir mano pačios vyriausybei, kuri taryboje nepakankamai dėmesio tiems dalykams skiria ir nedaro atitinkamos spaudimo. Galbūt todėl, kad labai dažnai pasiremiama laisvos prekybos nuostatomis. Bet jeigu kalbėsime apie konkurenciją, jeigu bus skirtingi gyvūnų a, gerovės standartai a, skirtingose valstybėse narėse, kad nebus laikomasi bendrų įstatymų, Tai e, tokia situacija netenkina. Aš manau, kad e, reikia daugiau nuveikti šiuo klausimu. Nekantriai laukiame naujojo gyvūnų gerovės įstatymo, kurį komisija tarybai ir parlamentui yra pažadėjusi parengti. E, aš, ponė pirminkė, norėčiau paklausti komisijos, kodėl tų gairių komisija neparengė daug anksčiau. Tai tikrai būtų buvę pravartu. Taip pat aš manau, kad reikia peržiūrėti egzistuojančią teisę, kad atkomybė tikrai tektų tiems, kurie sąmoningai laužo įstatymus. Pažiūrėkite į Švediją, į Norvegiją, į Suomiją, į Lietuvą, kurios iš tų šalių laikosi nuostatų, o kitos, o kitų šalių nesilaikimas įstatymų yra tikras skandalas. Ačiū. Ar komisijos atstovas galėtų atsakyti į klausimus, kurie buvo užduoti? Dėkoju, ponia pirmininkė. Mes vis dar galvojame, kad pažeidimo procedūros nebūtų tinkamiausia priemonė šiuo atveju, nes tai taip pat ir tarp valstybinė problema Daniškos keulės parduodamos taip pat ir kitose valstybėse narėse. Jų e, paršelių uodegos yra apkarpamos Danijoje, o toliau e, jos keliauja į kitas valstybės, kur toliau yra, yra auginamos. E, tad pažeidimo procedūros būtų sunkiai taiky, taikomos. Dėl gairių, tai e, jos yra mm, rengiamos e, iš e, keulio augintojų asociacijų kitų suinteresuotų šalių gauname informacijos, mes ketiname jas paruošti galbūt iki vasaros atostogų, bet žinoma, paskui užtruks dar, kol jos bus išverstos. Pone Augen, gerai, labai trumpai. Komisijai pasakysiu, kad šiuo metu esame rinkiminėje kampanijoje. Ir savo rinkėjams turime paaiškinti, kodėl mes turime laikytis ES teisės. Todėl, pavyzdžiui, kad galėtume išspręsti bendras problemas, pavyzdžiui, transporto. Jeigu komisija sako, kad negali įgyvendinti teisės aktų, kadangi tai tarp valstybinė problema man, savo rinkėjams, e, to paaiškinti e, nepavyks, bus labai sunku paaiškinti, kodėl mes nesugebame įgyvendinti priimtų teisės aktų. E, kai kalbam apie ES reputaciją, tai tikrai neparanku, jei e, jūsų argumentų logika yra nepriimtina. Negalite sakyti, tai tarp valstybinis klausimas, dėl to, kad ir dėl to nieko padaryti negalime, tai gali pakengti kitoms šalims. Taip, mes parduodame paršelius ir Ukrainai, Bet tai nereiškia, kad e, dėl to, kad e, mes negalime primesti savo įstatymų Ukrainai, mes galime neteisingai, negerai elgtis su gyvūnais čia. Taigi, komisija nesilaiko reikalavimų ir teisus yra peticijos autoriai. Komisija pirmiausiai turėjo paskelbti gairias ir po to e, pateikti naujus teisės aktus, kurie turi įsigalioti. Taigi, ši peticija, šia peticija yra pasiunčiamas svarbus signalas Europos komisijai ir komisija turi imtis kuo skubesnių veiksmų. Taigi, šiuo metu mes galime paprašyti komisijos, paraginti komisiją imtis veiksmų. Ji tų veiksmų turi imtis kuo greičiau. Ir galbūt koordinatorių posėdžio metu taip pat reikėtų pabrėžti, kad reikėtų ir tyrimo misijos, kurios e, dėka mes galėtume susisiekti su Danijos ekonominės veiklos vykdytojais. Tai yra todėl, kad yra teigiama, kad sunku gauti duomenis, sunku gauti informaciją apie uodegų karpimą. Taigi galbūt mes peticijų komitetas galėtume oficialiai apsilankyti vietoje. Vis dėlto sprendimą dėl šios misijos turėtų priimti koordinatoriai šiandieną po pietų, tam, kad e, kita komitetų tam, kad kitas peticijų komitetas galėtų šioje misijoje dalyvauti. Dabar norėčiau padėkoti autoriui ir komisijai. Ir perikime prie 14 dar, darbo tvarkės punkto. Vokietijos piliečių Gizelos Urban ir Gabrielis Menzel pateikta peticija prieš bandymus su gyvūnais. Buvo surinkta 7724 parašai ir šią peticiją pasisakoma prieš bandymus su gyvūnais ir e, reglamentą REACH. Taigi dabar suteiksiu žodį pirma, pirmiausiai ponui Klodras ir po to poniai Gizelai Urban, bet prašau, nekalbėkite ilgiau e, negu 7-8 minutės kartu paėmus. Ačiū. Yeah. Yep. This one. No, no, you have to be inside the microphone. Muss ich denn hier machen? Ah, ja. Okay. Sehr geehrte Anwesenden des Petitionsausschusses. Gerbėjai ponai ir ponios, gerbėjai parlamento nariai, aš esu Žizelė Urban ir aš, ir aš atstovauju organizacijai Gyvūnai be sienų ir kartu su Gabrielė Menzel mes patikime šią peticiją, nes norime, kad būtų nutra, nutraukti bandymai su gyvūnais, kurie yra atliekami dėl ryč reglamento. Ryšių reglamentas turėtų apsaugoti žmonės nuo neįgiamo cheminių medžiagų poveikio. Bet mes ir tūkstančiai kitų ES piliečių prieštaravė tam, kad būtų atliekami bandymai su gyvūnais. Gyvūnai yra gyvi ir jie jaučia skausmą. Ir šis skausmas primetamas jiems dėl ryč e, reglamento. Ir aš norėčiau suteikti žodį Europos gyvūnų gerovės asociacijos atstovų e, pirmininkui, kuris pristatys savo e, tyrimo rezultatus. Aš kalbėsiu prancūziškai, nes tai yra mano gimtojo kalba. Ir aš norėčiau iš karto uh, paminėti kelias problemas, kurios aiškiai parodys, kad e, ne visuomet gal reikia atlikti bandymus su, su gyvūnais, norint išsiaiškinti, ar pagal ryšį reglamentuojamos cheminės medžiagos gali turėti neigiamą poveikį. Pirmiausia, čia jūs matote kelis e, skaičius, kuriuos mes gavome dė, dė, e, JAV šios duomenės paskelbė nacionalinė toksikologijos programa ir jie parodo, kiek buvo panaudota, kiek buvo atlikta įvairių tyrimų nuo 1996 metų. Jūs matote, kad norint patikrinti Tam, kad galima būtų patikrinti vienos medžiagos poveikį, e, reikia išleisti nuo 2 iki 4 milijonų e, dolerių. Ir tyrimui atlikti reikia mažiausiai daugiau nei e, dviejų metų ir dėl to kenčia šimtai tūkstančių gyvūnų. Tam, kad ryč galėtų apsaugoti e, žmonės e, nuo neigiamio cheminio medžiagų poveikio, mums reikės paukoti mi, e, tūkstančius milijardų eurų ir tam pauko taip pat šimtus tūkstančių gyvūnų. Bet to tam reikalinga yra abstraktūra ir jeigu ją įvertinsime, skaičiai būtų dar didesni. Uh, ir keli milijardai gyvūnų turės bus paukoti. Ir tai yra tikrai neregėto masto skaičiai. Ir šie duomenys, šie skaičiai yra didžiuliai, tačiau jie nėra, tikrai nepadeda mums geriau apsaugoti žmonių Ir šioje skaitrėje jūs pamatysite, kodėl taip yra. Svarbu yra, yra apsaugoti kiekvienos rūšės genetinį, genetinę sandarą. Ir nes tik jei yra sukryžminami tos pačios rūšės gyvūnai, jie gali pagimdyti gy, gyvą, kitą gyvą gyvūną. Viskas priklauso nuo kiekvieno asme, kiekvienos rūšės genetinio palikimo. Ir jei rūšis yra pakankamai artimos, tuomet rezultatai, tai sukryžminus tas rūšis gali būti kitokie. Ir produktus reikės tikrinti, panaudojant abiejų rūšių gyvūnus, tam, kad galima būtų užsiaiškinti, kaip jie ir jų palikonės gali reaguoti į tą cheminę medžiagą. Tai reiškia, kad jeigu mes norime sužinoti, kaip viena rūšis reaguos, reikia patikrinti kartu ir kitą rūšį, su kuria ji gali būti e, kryžminama. Ir e, mes manome, kad pagal ryšį nustatyti reikalavimą tikrai yra beprasmiai. E, šimpanzės yra gyvūnai, kurie yra panašus į e, žmonės, tačiau mes skiriamės nuo šimpanzių. Ir jei jūs tikrinsite, kaip reaguoja e, šimpanzės į žyf, pavyzdžiui, e, virusą, pamatysite, kad jie reaguoja kitaip nei žmonės. Lygiai tokia situ, pat situacija yra ir su cheminėmis medžiagomis. Iš tokio paprasto pavyzdžio jūs matote, kad kartais šimpanzės gali reaguoti į kokią nors cheminę medžiagą taip pat kaip žmonės, o kartais gali reaguoti visiškai kitaip. O tai reiškia, kad bandymai su gyvūnais neturi jokios prasmės, norint apsaugoti žmonės. Ir todėl aš manau, kad reikia uždrausti, uždraukti uh, toksikologinius bandymus su gyvūnais. O čia yra patekti keli skaičiai, kurie parodo, kaip keičiasi rimtų patologijų skaičiai, kaip juos skelbia atitinkamos e, institucijos. Ir jūs matote iš kairės, kad 140 tūkstančių 000 atvejų e, antrosios rūšės diabeto buvo diagnozuota 2000 metais, o 2009 metais jų jau buvo 210 tūkstančių ir taip toliau. Krūties vėžio atveju išaugo nuo 20 tūkstančių iki 49 tūkstančių, prostatos Vėžio atveju taip pat padidėjo nuo 18 tūkstančių iki 97 tūkstančių. Ir 2000 e, metais visų šių lygų e, bendrai paėmus e, skaičius siekia 368 tūkstančius atvejų, o 2009 metais jau 680 tūkstančių. Alzheimerio lygų skaičius išaugo iki 850 e, tūkstančių, krūties vėžio atveju nuo 470 e, tūkstančių iki 900 tūkstančių. Ir čia Jūs matote, kad 2000 metais e, e, tendencijos buvo dar e, prastesnis. Nuo 2007 metų galiojo ryč reglamentas ir vis tiek rimtų lygų skaičius didėja. Krūties ir prostatos vėžio atvejai didi, e, diagnozuojami vis dažniau ir galima gyventi su šiomis lygomis, jų neįmanoma e, išgydyti, bet bet kuriuo atveju tai yra rimti skaičiai. Todėl jeigu mes galvojame apie sveikatos ateitį ES, e, turime atsižvelgti šios skaičius. Taigi, kur mes žengėme, link ko žengėme, jei taip ir toliau tęsime. Jei skaičiai ir toliau keisys pagal tendencijas, kurias stebėjome šių, šio amžiaus e, pirmąjį dešimtmetį, kokia bus mūsų vaikų sveikata. Aš kalbu apie 21 e, e, amžiaus maždaug ketvirtą, penktą dešimtmetį ir apie tą situaciją, jei mes nesimsime jokių priemonių ir jei nesikeis e, medicinos e, technologijos, ypatingai e, tos, kurios yra susijusios su vėžiu ir diabetu. 2050 metais situacija bus to, tokia vienas iš trijų žmonių sirgs antrojo tipo diabetu, vienas iš keturių sirgs Alzheimerio lyga, viena e, iš trijų moterų bus patyrusi krūties vėžį per visą savo gyvenimą ir beveik visi vyrai e, žinos, kas yra prostato, patirs e, prostatos vėžį. O vyrų nevaisingumas bus visiškas 2025 metais ir vienas iš trijų naujagimių uh, uh, sirgs autizmu. Taigi, jeigu mes ir toliau gyvensime štai taip, ir toliau nu, tikrinsime tyriminių medžiagų toksikologinį poveikį naudodami gyvūnus, pastebėsime, kad, kad tie, kas atlieka bandymus su gyvūnais, turės prisimti dar didesnį atsakomybę, nei jie prisima dabar. Ir jie turi suvokti, kad jie kelia grėsmę žmonių sveikatai, nekeisdami savo elgesio. Dėkoju toliau Kailen Kylen komisijos vardu. Yes, thank you, Madam Chair, and good morning. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems. Ir norėčiau iš karto pasakyti, kad dar raštiško atsakymo šiai peticijai nebuvo, nes ši peticija yra gana nauja. Taigi, išsamaus atsakymo kol kas duoti negaliu. Nors buvo klausim, klausimų iškelta dėl sergamumo rodiklių ir taip toliau. Visgi mes pritarėme pono, pono Rais iš, išreikštoms abejonėms dėl cheminių medžiagų bandymų ir tikrai reikėtų daugiau kontrolės. Taip pat ir eurobarometras parodė, kad uh, viena iš didžiausių, labiausiai abejonančių keliančių sričių yra būtent cheminių medžiagų poveikis sveikatai, žmonių sveikatai. Ir buvo kalbama būtent apie cheminės medžiagas, kurios yra naudojamos įvairiose vietose. Ir REACH reglamentas buvo priimtas, todėl kad yra daug, buvo daug gaminama cheminių medžiagų Europoje jau daugelį metų ir kartais jų kiekis yra didžiulis, bet nebuvo pakankama, pakankama informacijos apie žmonių sveikatą ir aplinkai kylantį pavojų. Dėl to reikėjo užpildyti šią informacijos spragą ir reikėjo įvertinti šių cheminių medžiagų keliamą, keliamą pavojų, bei įvertinti, kokių valdymo priemonių reikėtų imtis tam, kad būtų mažinamas pavojus aplinkai ir žmonių bei gyvūnų sveikatai. Taip pat iš kitos pusės nereikia pamiršti, kad e, ir piliečių visuomenė e, skatina nepamiršti sveikatos apsaugos, e, ypač kalbant apie bandymus su gyvūnais. Reikia rasti tinkamą pusiausvyrą tarp šių piliečių visuomenės poreikių ir kitų poreikių. Ir uh, šiuo reglamentu. Reikia taip pat e, šį reglamentą įgyvendinant reikia nepamiršti ir gyvūnų sveikatos. E, reikia taip pat dalintis duomenimis, reikia grupuoti cheminės medžiagas ir reikia taip pat panaudoti pri, pripažintus in vitro testavimo metodus, kai tokie yra. Tai reiškia, kad nauji bandymai su gyvūnais yra galimi kaip paskutinis, paskutinis sprendimas, jeigu negalime gauti rezultatų remiantis e, kitą praktiką. Taigi, koks yra poveikis tų bandymų, tų bandymų su gyvūnais. 15 milijonų gyvūnų bus panaudoti E, tyriant 200 tūkstančių cheminių medžiagų. Tai iš tikrųjų prieštarauja e, kitiems skaičiavimams, kurie buvo padaryti. Komisija e, nustatė, kad 9 milijonų laboratorijos gyvūnų reikės 35 tūkstančiams cheminių medžiagų, kurie bus analizuojami vadovantis REACH reglamentu. Jau keli metai galioja REACH reglamentas ir mes pamatėme, kokia yra reali situacija. Kadangi Europos cheminių medžiagų agentūra, kurie yra atsakinga už ryč įgyvendinimą, renka informaciją. E, e, ji turi taip pat ieškoti ir alternatyvų bandymams su gyvūnais. Taigi mes dabar gauname pir, pirmąją informaciją. Dar nebuvo paskelbta ši informacija, kuri buvo gauta ir jis skirta 2013 metams. Ir e, buvo teigiama, kad cheminės medžiagos, kurių pagaminama daugiau negu 100 tūkstančių tonų e, ir tokių yra 900, turi būti ištirtos. Buvo taip pat al, ieškoma alternatyvų ir apie 5 tūkstančiai naujų e, e, gyvų, bandymų su gyvūnais e, šiems 9 tūkstančiams medžiagų buvo numatyta. Ir maksimaliai 500 tūkstančių gyvūnų turės būti panaudota. Mes nemanome, kad bus kažkokių dramatiškų pakeitimų 2018 metais, nes e, šis etapas bus skirtas e, maž, mažiau e, naudojamoms medžiagoms. Skirtumai yra dideli tarp tų skaičiavimų, kuriuos padarė komisija ir kitos suinteresuotosios šalis. 50 milijonų gyvūnų buvo paminėta, o mes komisija apskaičiavome, kad tik pusė milijonų tokių gyvūnų bus. 200 tūkstančių E, cheminių medžiagų buvo nustatyta remiantis e, iš ankstinio registravimo procedūra. Prieš jį pat, e, toks prašymas registruoti pateikiamas iš anksto. Greta to per viršinio medžiagų įvertinimų e, taip pat e, buvo daroma prielaida, kad kiekvienam, e, kiekvienai medžiagai bus taikoma pilna testavimo programa. Tačiau praktikoje matome, kad ta nuostata, ryč nuostata, kuri, kuria siekiama riboti gyvūnų panaudojimą iš tikrųjų veikia ir skaičiai yra daug mažesni. Na, dabar, kodėl mes negalime visiškai atsisakyti bandymų su gyvūnais, kol kas bent jau. Toksikologijoje jau pradedama taikyti nauja testavimo E, metodika, e, kai kurie dalykai, pavyzdžiui, e, odos jautrumo nustatymai jau dabar gali būti atliekami panaudojant in vitro bandymus. Tačiau dar yra sričių, kur ekspertai sutarė, kad dar kurį laiką ateityje reikės ir bandymų su gyvūnais. Dėl e, toksinės genetikos e, technologijos taikymo, kaip kad siūlo peticijos autoriai, tai iš tikrųjų jie suvaidins svarbu vaidmenį ateityje testuojant cheminės medžiagas. Tačiau e, bandymas sukurti įspūdį, kad uh, Tokie bandymai gali visiškai pakeisti bandymus su gyvūnais. E, tokia nuomonė nesusilaukia pritarimo moksl, mokslo bendruomenėje. Turiu pridurti taip pat, kad komisija aktyviai remia tų naujų metodų kūrimą. Kalbant apie peticijos autorių prašymą dėl geresnio finansavimo e, alternatyviems bandymams sukurti, komisija tam visai pritarė. Maždaug 200 milijonų e, eurų buvo investuota vykdant septintąją bendrąją mokslo tyrimų programą, siekiant sukurti alternatyvius bandymo metodus E, maždaug 500 tūkstančių gyvūnų kol kas buvo panaudota siekiant e, padidinti 500 milijonų ES piliečių saugumą. E, tokie metodai naudojami visame pasaulyje. Tų bandymų rezultatai atneša naudos viso pasaulio gyventojams. Komisija galvoja, kad vis tik e, ryč reglamentas turi ir toliau būti taikomas, e, nes jį, e, šis reglamentas padeda tinkamai reguliuoti toksinės medžiagas. Dėkoju dabar žodis ponui Jar, o po to ponė Augen. Dėkoju ponia pirmininkė. Manau, kad iš tikrųjų problema labai svarbi. Žinoma, kai e, buvo pradėtas įgyvendinti REACH reglamentas, aš dar dirbau Vokietijos parlamente, tada vyko labai didelės diskusijos, e, buvo bandoma suvokti visą kontekstą, Buvo kalbama visų pirma apie tas toksinės medžiagas, buvo kalbama apie galimą riziką sveikatai ir e, tą riziką reikėjo įvertinti atsižvelgiant į poveikį žmonių sveikatai. Tačiau e, žinome, kad absoliuti dauguma pasisakė už REACH reglamentą ir tik nedidelė dalis e, teigia, kad tai prives e, prie didesnio skaičiaus gyvūnų bandymų, bandymų su gyvūnais. E, tuo metu e, kalbėjomės su pramonė, su chemijos sektoriumi, kalbėjome apie riziką sveikatai E, ir e, išgirdome argumentus, kad kol kas, kol nėra alternatyvių bandymų metodų, e, mes daugiau neturime ką, ką naudoti. Komisija sako, kad pasiekta didžiulė pažanga, tobulinant in vitro bandymus, E, tad e, belieka klausti klausimą, ar pakankamai sparčiai viskas vyksta. E, pramonė labai aiškiai sako, kad jiems taip pat nesinori naudoti gyvūnų bandymuose, jie norėtų kitokių procedūrų. Tačiau įstatymuose reikėtų taip pat e, tinkamai pripažinti ir procedūras, kurios nenumato bandymų su gyvūnais. Komisija taip pat paminėjo, kad ne visus bandymus galima atlikti nenaudojant gyvūnų, vien tik tai in vitro metodais. Ir e, klausimas komisijai būtų toksai. Ar mes ateityje galime atsisakyti bandymų su gyvūnais, ar tai bus neįmanoma, todėl kad visuomenė diskutuoja apie tuos tyrimus Vokietijoje ir Europoje. Na ir kalbant apie graužiukus, graužiukai gal ne visiems patinka, na ir kažkodėl tai diskusijų tonas tada keičiasi. Uh, Na, o mums nereikėtų kenkti nei vienam gyvūnui. Taigi klausimas, ką galime padaryti tam, kad dar labiau pribotume bandymus su gyvūnais ir kokią alternatyvų metodą galėtume rasti. Ačiū, ponė Augan. Ačiū. Kaip jau minėjau prieš tai, aš dirbau su bandymais su gyvūnais, kai e, e, dirbau Danijos parlamente. Atstovauju gyvūnus gin, ginančią organizaciją. Norima atsisakyti bandymų su gyvūnais, todėl kad jie kainuoja labai daug. Jeigu mes laikomės visų gairių, visų taisyklių, geriau visai nevykdyti tų e, testų, nes jeigu laikomės, pavyzdžiui, EBPO taisyklėmis, e, labai daug kainuoja tokie testai. Pavyzdžiui, gyvūnas neturi jausti jokio skausmo. Taip pat neturėtume pamiršti, kad reikėtų ieškoti alternatyvų in vitro. Visuostus e, modelius reikėtų pasitelkti. Ir kai darome bandymus in vivo, turime daryti viską, kad gyvūnas nekentėtų, kiek mes tai žinome. Ir vienas alternatyvų ekspertas man pasakė, kad jeigu visgi naujas, nauja cheminė medžiaga nepanaudojama gyvam organizme, mes nežinome, koks poveikis bus. Ir Europoje būtų galima atsikratyti e, šio reikalavimo, mes, piliečiai, nukentėsime dėl kažkokių naujų sudėtinių dalių, naujų cheminių medžiagų dalių. Taigi tikrai labai sunku visiškai atsikratyti, atsisakyti bandymų su gyvūnais ir labai svarbu pabrėžti, kad jeigu su gyvūnais yra elgiamasi tinkamai, tinkamai jie kenčia daug mažiau. Reikia nepamiršti ir jų pačių, jų gyvenimo. Mane šokiravo, kai sužinojau, kad gyvūnai, su kuriais daromi bandymai, e, jų sąlygos yra daug geresnės negu kad eilinių auginamų gyvūnų. Aš turiu daug to pavyzdžių. Taigi turime labai sarigiai raginti visiškai nustoti taikyti tokius bandymus, nes iš tikrųjų pramonė tuo tik džiaugsis, nes sutaupys daug lėšų. Bet jeigu taikysime testus, reikia vis, pasitelkti visas tinkamas procedūras. Žinoma, daug lengviau visiškai uždrausti, bet manau, kad reikėtų tai pažiūrėti atsargiai. Taigi, minutė atsakymui. Ačiū. Norėčiau atsakyti kalbėjusiai nariai. NIH pasiūlė toks 21 sistemą, pagal kurią galima tirti ne tik cheminės medžiagas, bet ir jų mišinius. Ir taip pat proliferatorius. Tai labai sudėtingi bandymai ir reikia per dieną apie tūkstantį cheminių medžiagų analizuoti. Taigi labai sudėtinga tokius bandymus daryti su gyvūnais. E Ekvam buvęs pirmininkas Man teko su juo bendrauti 2006 metais ir aš pasakiau, kad e, tas toxic mix yra labai tinkamas metodas ir jis pasakė, kad Aš esu teisus ir jis mane paragino imtis taip vadinamo bad science. Ir toksikogenomikos. Ateities kartos gali nukentėti nuo tokių bandymų ir uh, Jeigu ir toliau tęsime šią praktiką, mūsų Titanikas nuskes. Ir tikrai pakenksime visoms rūšims. Ačiū. Manau, peticija gali likti atvira, kol gausime raštišką atsakymą iš Europos komisijos ir iš Envi komiteto. Jam mes persiunčiame prašymą pateikti platesnę informaciją. Taigi, baigiame šią sesiją. Norėčiau pasiūlyti kolegoms likti. Tam, kad galėtume pakelti taurę. Mes tai buvome numatę po pietų, bet dėje tik šiuo metu turėčiau laiko šiam tostui.